Voilà, bonjour et bienvenue euh, à notre réunion. Labai diena, sveikinu visus susirinkusius įvystymo komiteto posėdį. Šiandieną visą posėdį paskirsime maisto saugos klausimams. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar turite pastabų arba komentarų dėl darbo tvarkės? Atrodo, kad pastabų nėra, tuomet laikome darbo tvarkę patvirtintą. Man labai malonu pradėti viešąjį klausimą ir čia sudalyvaus labai daug žymių ekspertų. Visiems ir visoms labai ačiū, ypatingai ačiū tiems, kurie e, iš toli atkeliavo, kad sudalyvautų šiuose klaus, klausimuose. Turiu pakeisti šiek tiek programą. E, Deja, Rudolf Buncel, kuris buvo e, patvirtintas kaip kalbėtojas antrajame panelėje, šiandieną negali dalyvauti, tai, bet turime e, raštų pasisakymą nuo mm, pilietinės visuomenės. To saugumo arba daugiau nesaugumo klausimas yra labai svarbus ir labai aktualus. E, tiek aktualus, kad mūsų komitetas išskirtinai visą dieną nusprendė paskirti klausimui. Mes tikės, tikimės, kad tokiu būdu galėsime labai išsamei aptarti išsamei aptarti sudėtingas ir prieštaringas temas. E, dabartinė krizė liečia 13 milijonų žmonių ir reikia duoti ne tik tais skubius, bet ir tvarius atsakymus, kad galų gale nutrauktume tą badą ir tą maisto nesaugumą e, pasaulio toje dalyje. Kadangi krizė tokia plati, mūsų komitetas nusprendė nuvykti į vietą e, spalio mėnesio pabaigoje ir pasižiūrėti į tą situaciją iš arčiau ir pasižiūrėti, kaip e, Europos pagalba galima teikti. Tai ne vien tik tais apie krizę kalbėsime, bet ir apie struktūrinius dalykus, kaip juos spręsti, bei kokius politinius e, atsakus duoti per vidutinį ir ilgai laikotarpį. Noriu nu, informuoti, kad tie klausimai suorganizuoti taip, kad vyktų diskusijos, kad e, pasisakytų visi, ne tik tais nariai, bet ir kiti dalyviai, kad pateiktų komentarus bei e, klausimus ekspertams. Taigi dabar jau norėčiau jūsų visų paprašyti laikytis kalbėjimo E, reglamento, kadangi visi nori kalbėti ilgai, kiekvienas turi daug ką pasakyti, tačiau reikia padaryti taip, kad pasisakytų visi. Bent jau iš pagarbos tiems žmonėms reikia visiems duoti pasisakyti, tad visus raginčiau laikytis kalbėjimo reglamento. Norėčiau pristatyti kalbėtojus, ponas David Nabaro. Jis yra jungtinių tautų maisto saugos ir e, mytybos klausimais atsakingas uh, E, generalinis sekretorius ir taip pat e, koordinuoja e, specialiąją komandą, kuri rūpinasi maisto saugos klausimais pasaulyje. Jis mums papasakos apie tai, kokie yra, kokios pažangos yra pasiekta ir kokie iššūkiai kyla maisto saugoje. Toliau Mamadus Isoko. Jis yra e, ROPA pirmininkas, Jis papasakos apie pietų perspektyvą, apie maisto saugą ir apie tai, kokią politiką čia reikėtų taikyti. Tačiau prieš jiems suteikdama žodį, norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto pirmininkiai Eva Žoly, kuri padarys įžangą. Taigi žodis jai penkios minutės. Ačiū iš anksto. Labai ačiū, norėčiau visus pasveikinti susirinkusius į klausimus. Šiandieną mums visiems E, labai svarbi diena, mūsų komitetui svarbi diena, kadangi laikome, kad e, maisto saugos klausimas yra vienas iš pačių svarbiausių mūsų turimų spręsti klausimų. Kada nusprendėme šį klausimą renkti, dar nežinojome, kaip kas, e, kaip dramatiškai, kokia dramatiška situacija susiklošiusi Afrikos kišulyje. E, mes e, susidūrėme su labai didelėmis kainų didelio augimu tiek maisto produktų, tiek naftos produktų, tiek prieinamumų prie maisto produktų, prie vandens ir prie to, kad besivystančios šalis ypatingai su tuo susiduria, susiduria su labai dideliu nesaugumu. Tas nesaugumas labai pasireiškia visose sityse ir ypatingai maisto produktų sityje. 2008 metų krizė nustumė 100 milijonų žmonių į vargą, į skurdą. Ir nuo 2010 metų e, e, birželio dar 44 mėnesius, 4 e, milijonus, kitaip tariant, du kart tiek žmonių, kiek gyvena Prancūzijoje. Taigi 2011 metais vienas iš septynių žmonių nevalgo tiek, kiek turėtų valgyti. Ir projekt, e, prognozijas tikrai negaliu pasakyti, kad būtų optimistinės. Vis, už visą tai mes esame atsakingi, mums tenka didelė atsakomybė. E, norėčiau padaryti tokias iš, e, iš ankstinės galbūt išvadas, pasakyti, apie ką šnekėsime ir tikiuosi, kad mes tikrai labai vaisingai ir turiningai pasišnekėsime. E, mūsų ES politika ir vystimo politika labai dera. Reikėtų kam e, pasitarnaus tas e, Kam taikyti pagalbą vystimus, jeigu G20 taikys vis tiek žemės ūkio e, subsidijas? Reikia teikti didelį prioritetą vietinės rinkos produktams. Kamgi, e, e, su, kamgi kurti naujus uh, instrumentus kovai su, su uh, skurdu, jeigu kyla ir toliau benzino kainos, ir toliau uh, maisto produktai nesaugus. Kaipgi mes padarysime papildomai, papildomai maisto e, produktų tiems papildomiems 3 milijardams žmonių, kurių atsiras Žemėje iki 50 metų. Mums reikia keisti vartojimo būdą, tą švaistomai vartojimo būdą. Mūsų e, vystimo politikoje e, mes labai mažiname e, paramą žemės ūkiui, tai tarsi šagrenė soda, kuris susitraukia. Ir e, vis labiau kenčia e, tie vietiniai produktai ir vietiniai ūkiai. Labiausiai nepriklausom, e, nepriimtina tai, kad ir toliau yra spekuliuojama e, žaliavomis, žemės ūkio žaliavomis buvo investuojama ir kainos dar labiau padidėjo, o klimato kaita ir toliau didina paklausą. Deja, ES norėtų labiau pataikauti E, lobistams. Bet reikėtų daryti priešingai, reikėtų kovoti su e, tomis problemomis. Žemės tiksliau maisto produktų e, gamyba pramoniniu būdu turėtų padėti kovoti su skurdu ir su, būdu, e, su badu. E, bet e, vis tik tais maisto produktų mažėja, bioįvairovė kenčia, auga, e, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Mes turime pasakyti, kad mūsų žemės ūkio modelis yra veidmainiškas, veidmainiškas ir netvarus. Mes negalime kovoti su klimato e, kaita, kai e, kitose šalyse dėl mūsų e, žemės ūkio sistemos ypatybių kertami miškai ir panašiai. Mes buvome pradėję žalėją evoliuciją, revoliuciją, tačiau ta revoliucija nepavyko. Mums reikėtų situacija Etiopijoje yra baisi. Žemės ūkio atsisakoma, laukiama tarptautinių investicijų. Kai kurie regionai, kuriuos jungtinės tautos vadina kriziniais, e, laukia humanitarnės pagalbos. Milijonai derlingiausių žemės hektarų nuomojami. O, žinoma, kad dėja šiai šaliai apsirūpinti pačiai žemės ūkio produktais nepavyksta. Libijoje vėlgi aptikome kontraktą tarp Libijos ir Malio. Matėme, kad generolas Kadafi įsigijo šimtus milijonų hektarų žemės, sumokėdamas už jos 0 eurų. Taigi Europos Sąjungos įmonės E, derlingose žemėse sudino aliejines palmes, jos e, įrengė užtvankas ten, kur jų nereikėjo, nuo to nukentėjo vietos žmonės, kaip tai suderinti su ES įsipareigojimais kovoti su klimato kaita. Tie žmonės, kurie gyveno iš savo žemės ūkio, dabar dažnai dirba uh, uždirbdami 70 cent, euro centų plantacijose. Ar tai tikrai kainuoja mažiau negu pesticidai? Ko gero taip. Mes negalime priversti mokėti už savo politinius sprendimus žmonių, kurie gyvena besivystančiose šalise. E, turi būti peržiūrėtos atnaujinančios energijos direktyvos. Moratoriumas, e, kurio draudžiama įsigyti žemės ūkio žemę, turi būti paskelbtas nedelsiant, kad tos žemės liktų tų šalių, kuriams reikia žemės ūkio produktų žmonėms. ES čia turi suvaidinti esminį vaidmenį, įtiekdama tikrą e, teisingumą susijusį su galimybė apsirūpinti maisto produktais. Nuo to priklauso mūsų planetos ateitis. Ta, e, ši, ta diena, ši diena yra pirmasis žingsnis ta, teisinga linkme. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Merci beaucoup, Madame Jolie. Ačiū ponė Evai Žolį. Dabar suteiksime žodį ponui Navaro. Dešimt minučių, prašom. All, Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietėte ir kad suteitė galimybę šio klausimo metu atstovauti Junktinių tautų generalinį sekretorių. E, turiu e, paminėti ir vieną labai svarbę rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta šio klausimu. Norėčiau taip pat e, padėkoti Evai Džioli, kuri ką tik tai pareiškė, kad jai šis klausimas yra labai aktualus. Matau, kad salėje yra labai daug klausytojų. Taip pat džiugu matyti savo kolegą Mamadų Sikoku, kuris e, labai aktyviai pasisako šiuo klausimu. O klausimas iš tiesų yra svarbus. E, tai yra būtina pabrėžti, kad e, besivystančiose šalyse veiksmai kurie yra įgyvendinami, yra susiję su politiniais sprendimais, kurie buvo priimti ES, Junktinėse Amerikos valstijose ir kitur. Mes negalime leisti, kad skurdžiose e, šalyse gyvenančių žmonių e, situacija būtų tokia prasta. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamento nariai e, organizavo šiandien šį renginį. Per aštuonias minutės aš e, pristatysiu, e, kokie yra sudėtingi tie pasauliniai iššūkiai ir taip pat nuru, parodysiu, kaip galima e, kartu įspręsti vieną ar kitą iššūkį. Aišku, kiekvienu atveju reikės priimti politinius sprendimus, nes tai nėra lengvi klausimai, kuriuos galima įspręsti. O aš e, turėčiau E, pateikti jums jungtinių tautų struktūrų analizę, kaip e, galėtų, kaip vystėsi tam tikri politiniai sprendimai nuo 2008 metų, kai prasidėjo maisto krize. Na, e, mes išanalizavome situaciją ir parengėme ataskaitą specialioje darbo grupėje. Ataskaita, su ataskaita gali susipažinti visi, kurie to pageidauja mes neturėtumėm vien tik tai orientuotis į maistą ir maisto gamybą. Turėtumėm akcentuoti žmonės. Ir tai, ar žmonės gali apsirūpinti jiems reikiamų maistų. Bet neturiu omenyje grūdų, mes apskritai kalbame apie e, žmonėms reikalingas maistinės medžiagas ir ar tie žmonės gali jomis apsirūpinti nuolatos. Taigi kalbame ne tik apie prieigą prie maisto, bet kalbame taip pat ir apie e, žmonės, kurie gamina tuos maisto produktus. Be to, e, visa tai taip pat ir susiję su tuo, kaip yra gaminami tie maisto produktai, nes tai e, susiję su mūsų gyvenimo tvarumu. Taigi, apsirūpinimas e, maistu tai ne vien tik tai pagaminamo maisto kiekis. Tai taip pat ir kontekstas, kuriame yra gaminami tie maisto produktai. Tai yra žmonės, kurie gamina tuos maisto produktus ir tai yra taip pat ir žmonės, kurie tuos maisto produktus vartoja. Taigi, e, šiuo atveju nereikia tik tai kalbėti apie grūdus, bet ir apie kitus dalykus. Reikia atkreipti dėmesį ir į gyvulininkystę. Reikėtų nepamiršti ir žuvininkystės ir tai, kokia situacija yra mūsų miškuose. Taip pat žiūrime, kaip funkcionuoja rinkos, kaip dirba ūkininkai. Taigi apskritai, kalbėdami apie apsirūpinimą maistu, turime akcentuoti žmonės o ypač mm, mažus, mažas ir vidutinės įmonės, moteris. Taigi, primdami politinius sprendimus, reikėtų e, visų pirma orientuotis į šiuos dalykus, tai yra žmonės, mažas vidutinės įmonės ir mūsų išteklius. Tokiu atveju mes galėsime priimti geresnius sprendimus, kalbant apie apsirūpinimą maistu. Ir matome, kad prie tokios filosofijos prieina daugelis šalių. Dabar, kalbant apie žmonės, kurie dirba šioje srityje. Na, ne vien tik tai nacionalinės vyriausybės e, gali priimti sprendimus įtakodamos e, lobistų. Matome, kad vyriausybei svarbu žiūrėti, ką sako e, visuomenė, ką sako e, žemdirbių organizacijos. E, ką sako kai kurios įmonės, kurių užduotis taip pat užtikrinti tvarų vystimasi. Pavyzdžiui, yra patvirtinta tam tikra programa skirta Afrikos kontinentui, kuriame, kurioje ir užtvirtinti šie e, principai. Bet to labai svarbi e, atsakinga partnerystė tarp vyriausybės E, ir įvairių privačių struktūrų, taip vadinamos valdžios ir privačių struktūrų partnerystės, nes iš jos turi naudos įvairūs subjektai. Kad šie e, nauji procesai pasiteisintų, reikia taip pat ir naujo veikimo būdo. Tai nereiškia, kad reikia kurti naujų e, biurokratijų, reikia kažkokių e, val, valdžių, valdžios struktūrų. E, Reikalingos partnerystės, kurios leistų veikti atsakingai ir kurios leistų į šios procesus įtraukti parlamentarus, vartotojus, ūkininkus, mažas ir vidutinės įmonės, e, prekeivius, taip pat ir rinkų dalyvius. Bet, bet kuriuo atveju, bet kuriuo procesu reikia orientuotis į žmonės. Ar tai idealistiškas vaizdelis? Galbūt. Bet negaliu sakyti, kad tai yra tik tai vienintelė galima alternatyva. Azijos, Afrikos, Latinų Amerikos ir Rytų Europos kontinentuose. Mes matome, kad keičiasi požiūris į e, maisto, apsirūpinimą maistu ir tas požiūris e, skiriasi nuo to, kokio požiūrio laikėsi per pastaruosius 40 metų vakarų e, Europos šalis. Dabar jau atėjo puikiai galimybė nekartoti tų klaidų, e, kurios buvo padarytos toje pasaulio dalyje, iš kurios aš esu kilęs. Parlamentarai bei sprendimų prieimėjai ne tik e, skurdžiose šalyse, bet ir gerai gyvenančiose šalyse turi pripažinti, kad jiems tenka bendra atsakomybė, ypač priemant politinius sprendimus dėl e, neišspręstų problemų. Visų pirma, dėl priekybos. Matome, kad e, kyla daug problemų dėl tarptautinės priekybos ir kad negalima susitarti PPO doho dėrybose. Tačiau kyla labai daug problemų, kalbant apie mm, vietos ir regioninę priekybą maisto produktais. Ši problema gali būti įspręsta nekeliančio klausimo PPO organizacijų ir taip turi būti elgiamasi. O kaip dėl e, rinkų? Mes e, žinome, kad e, sumažėjus maisto kainai prieiga prie maisto produktų pagerėja. Deja, tokie dalykai nėra įtraukti į žemės ūkio politiką. Labai svarbu, kad rinka puikiai funkcionuotų, antraip pažangos nebus. Dėl maisto produktų gamybos grandinės labai daug investicijų daroma į maisto tiekimo grandinės ir būtent tai galėtų pakeisti susidariusią situaciją. Kai dėl moterų e, ūkininkių, tai vyriausybės turėtų e, skirti daugiau dėmesio moterims šioje srityje. Ir tada iš tiesų e, žemės ūkio sritis e, taptų labiau e, subalansuota lyčių atžvilgių. Taigi norėčiau akcentuoti moterų vaidmenį ūkininkavimo srityje. Kai dėl žemės naudojimo, dėl investicijų į žemę, šis, klaiba, e, šis klausimas taip pat turi būti sprendžiamas. Afrikos šalis e, priemė sprendimą, kad jos kontroliuos tiesioginės investicijas į žemės ūkį, siekiant užtikrinti, kad e, tai duotų daugiau naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tiesioginės ir privačios investicijos, jeigu jos bus kontroliuojamos, tai duos geriau, geresnių rezultatų. Dėl biodegalų. Na, iš tiesų, nebūtina e, suteikti leidimus e, auginti kultūras skirtas biodegalams gaminti, jeigu, pavyzdžiui, to žemės yra reikalingos maisto produktams, e, kurie yra reikalingi žmonėms. Taigi Man atrodo, kad dėl tokių dalykų būtina priimti atsakingus politinius sprendimus. E, ilgalaikėje perspektyvoje nebus užtikrintas tinkamas apsirūpinimas maistu, jeigu nebus imtasi veiksmų e, žmonėms, kurie yra pažeidžiamiausi. Mes matome, kad e, būtent politikai šį klausimą dažnai ignoruoja. Galiausiai, ponai ir ponios, šiandieną galima priimti e, politinius sprendimus, kurie e, turės įtakos visam pasauliu. Jūs iš tiesų Europos parlamente esate parengę labai rimtą rezoliuciją, kurios pagrindų galimantis veiksmų. Bet dabar reikia tų veiksmų ir imtis, kad gražų žodžiai virstų žodžiais, e, veiksmais ir kad e, mūsų žemės ūkis bei apsirūpinimas maistu e, vis, šios sistemos taptų tvarios ir e, veiktų ateityje bei užtikrintų geresnį apsirūpinimą maistu visam pasauliu. Pasaulis to nusipelnė ir Europos parlamento pagalba galėsime ištaisyti tam tikras mm, politinės klaidas, kurias padarė kai kurios e, pramoninės šalės per pastarusius 50 metų. Ačiū. Dabar perduosiu žodį ponui Sisoko. Dešimt minučių, prašom. Bonjour, euh, Labadiena, ponios ir ponai. Dėkoju Europos parlamentui ir komitetui už tai, kad pakvietė mane dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis. Man labai įdomus pasirodė pono Navaro pranešimas. Jis yra mūsų sąjungininkas, stengiantis paaiškinti tą komplikuotą sistemą, užsiblokavusią sistemą. Norėčiau pradėti štai nuo ko Afrika į pietus nuo Saharos e, e turi 30 procentų žmonių, kurie patiria nuolatos maisto nesaugumą. Ši situacija nėra be išeities. Dėl tam tikrų strategijų padėtis susiklosti tokia, kokia ji yra dabar daugiau negu 25 milijardus per metus Afrikos šalis išleidžia maisto importui. Afrikos šalių valstiečiai yra vienintelė žmonių grupė, kurie gerai dirbdami praranda pinigus. Ir kai toliau juos praranda tada, kai yra galimybė nuimti visai neblogą derlių. 15, nuo 15 iki 30 procentų siekia kreditai žemės ūkio veiklai. E, siekiama rasti pinigų saugumo labui neva šalies viduje. Žmonės, kurie atvyksta, tiksliau produktai, kurie atvyks e, įvežami iš kitų šalių, pesticidai, herbicidai ir taip toliau, yra vežami be jokios kontrolės. Politikos yra rengiamos pagal atskirus modelius, e, neatsižvelgiant į žmonės dirbančius vietose. Ir neatsižvelgiant visiškai į tuos, kurie pagal tas iš nežinia ko sukurtas politikas turi gyventi. Kaip sakė ponas Navaro, yra sakoma, kad 70 procentų ar 40 procentų reikia padidinti žemės ūkio produktų gamybą, tačiau 30 procentų viso žemės ūkio gamybos yra prarandama. Taigi paskaičiuokime, kiek sudaro 30 procentų viso žemės ūkio gamybos kai vyksta vadinamoji kalibravimo veikla, vakaruose yra prarandama tiek. Jūs žinote, kad kai gaminamos bulvės, jų yra didelių, mažesnių, vidutinių ir panašiai. Ir jas reikia surušiuoti, atrinkti ir tos, kurios yra netrinkamos, dėja yra išmetamos. O Afrikoje ta veikla vyksta tarp lauko ir namo, tarp namo ir kaimo. Taigi mes gyvename tokioje situacijoje, kai žinome, kokios yra problemos, tačiau nieko nedaroma jums spręsti. E, norime, kad Afrikoje būtų naudojama daugiau trašų, kad Afrika atsivertų rinkai. O kokiai rinkai Afrika turėtų atsiverti? Afrikoje turi du svarbiausius produktus. E, eksporto produktai, kurie yra ne mūsų, į kokiai rinkai mes turėtume atsiverti, bananų, ananasų gal. Ir yra kitų produktų, kur yra mūsų maisto produktai, kurių yra mūsų rinkoje. Yra visiškai nesirūpinama įdėkti reikiamą infrastruktūrą šiai rinkai vystyti. Ir siekiama nuolatos prisitaikyti prie tarptautinių rinkų, gaminant tos produktus, kurių mes patys nevartojame Afrikoje. Taigi, kai norime sukurti savo gerbuvį turtą, remiantis tais produktais, kurie vertinami kitur, bet ne tose šalyse, kurie gaminami, tai to, taip ir atsiranda priklausomybė nuo kitų šalių. Reikia pasakyti, kad Afrikoje daugiau negu Europoje 40 procentų produkcijos yra e, suvartojama maistui namie, ar tai būtų javai, ar tai būtų e, daržovės ir panašiai. Tai ir yra Afrikos ypatumas tie 40 procentų nėra įskaičiuojami į vietinę rinką. Vykdant struktūrinę pertvarką, kurie trukdė vyriausybei finansuoti žemės ūkio veiklą, ir sulaukėme tokio rezultato, kad atsiranda pernelyg žemės ūkio produktų daug Europoje ir tie sandėliuojami produktai paskui yra vežami į Afriką. Praėjo 25 metai tokios veiklos pasikeitė afrikiečių maitinimosi būdas ir nebe valgoma sorų tiek ir panašiai, panašių kultūrų. Vystoma kita sistema, sakant, kad mūsų maisto kultūra yra be jokio maistinės vertės turinio. Įsivaizduokite, kad tame pasaulio regione, mokyklose, nuo pradinės mokyklos iki universiteto nėra kalbama apie mūsų maistinių kultūro maistingumą. Labai dažnai tuomet, kai ruošiamas maistas mokiniams valgyklose, jis yra ruošiamas iš importuotų produktų. Kitaip tariant, ištisos kartos yra ruošiamos atsukti nugarą savo šalies žemės ūkio kultūroms ir mokomos vartoti atvežtinės kultūras. Taigi, kai kalbame apie bio įvairovę ir noroje išsaugoti, matome, kad e, kažkas neveikia, nes juk bio įvairovė yra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio sistemomis. Ir būtent iš vietinių žemės ūkio produktų e, gamybos pirmiausia ir kyla tos poreikis uh, saugoti bio įvairovę. O šiuo atveju, mano minimo atveju, yra greunama bio įvairovė. Nes žmonės orientuojami į atvežtinius maisto produktus. Esant tokiai padėčiai, kaip jūs teisingai pasakėte, ponė Navaro, šalis, kurios kenčia Afrikoje, pirmiausia yra tos šalis, kur yra daug įsisteigusių užsieninių įmonių, kur jau 25 metus vakarų šalis įveža savo maisto produktus ir kur valstiečiai, smulkų savininkai neturi jokių teisių. Jie negali pasinaudoti savo teisėmis e, nei dirbdami žemę, gaudami žemę, nei gaudami finansavimą, nei panašiai. Taigi, aš manau, kad esant tokiai padėčiai, Afrikai pirmiausia tenka prisimti atsakomybę. Juk yra nenormalu, yra neįmanoma, kad maisto produktai, kurie yra pirmiausias žmogaus poreikis, E, būtų atvežami į Afriką dėl to, kad taip nusprendė Europos parlamentas ar kita struktūra ar kokia nors vakarų valstybė. Aš kalbu apie maisto produktų auginimą, nes regione pietuose nuo Saharos Afrikoje būdavo taip, kai šeimos tėvas supranta, kad jis nesugeba išmaitinti savo šeimos, jis susikrauna daiktus ir tiesiog dinksta, nes Afrikoje pagal egzistuojančias tradicijas yra gėda nesugebėti išlaikyti savo šeimos. Vyriausybėms juk turė, vyriausybių vadovai atstovai turėtų laikytis tos pačios pozicijos. Šiuo atveju mes turėtume uh, stovėti priekyje tų, kurie sprendžia šias problemas. Mes turime gebėjimus, mes turime ūkininkų, kurie geba išmaitinti Afrikos žmonės. E, mano kolega galės pateikti e, apžvalgą, kaip veikia ūkiai vakarų Afrikoje. Ir jis jums patvirtins, kad Afrikos ūkininkai gali išmaitinti Afrikos žemynų žmonės. Tačiau žemės ūkis nėra susijęs tik su žemės produktų gamyba ir maitinimuose. Turi egzistuoti ištisa politika. Mes kalbėjome apie tam tikrą žemės ūkio modelį, tačiau jis neturėtų suktis tik apie žemės ūkio koncentraciją ir investicijas nes esant tokiai sistemai dinksta bet koks poreikis ir galimybė rūpintis smulkiais ūkininkais. Yra skelbiama daug politinių deklaracijų ir daromi tam tikri veiksmai. Tad klausimas būtų toks, kodėl egzistuoja prieštara tarp deklaracijų ir veiksmų. Afrika dar e, ne, niekaip nesuvirškina savo kolonijinio jungo pasiekmių. Žvelgiama į kitus, tuo tarpu, kai labiau turėtume remtis savimi, spręsti patys, nes būtent gebėjimas savim pasirūpinti padėtų mums. Mes juk nesame nei indai, nei europiečiai, nei kinai. Mes turime savo istoriją, mes turime savo kultūrą, savo kultūras ir jas turime vystyti norėdami išsisukti iš tos padėties, į kurią esame patekę. Tai būtų pirmas svarbus žingsnis. Afrikos nesimato ten, kur ji turėtų būti labiausiai matoma. Mes esame PPO E, organizacijos nariai. Ką, ką mes ten atstovaujame, ką mes ten darome. Juk žinome, kad ten daroma viską, viskas išskyrus kas nors naudingo Afrikai. Mes iš tarptautinės rinkos nieko ne, negalime laimėti, nes neturime reikiamų instrumentų tam. Tad dabar norėčiau perėti prie išvadų. Aš manau, kad Afrikos valstiečiai e, turi prisimti atsakomybę, pirmiausia, imdamiesi organizuotis tarpusavėje, burtis į organizacijas. Gana e, sutikti su vyriausybės neatsakingu elgesiu, nes, jie, nes tos vyriausybės 30-40 metų nieko nedaro, gindamos savo ūkininkų teisės. Antra, Afrikos šalių vyriausybės turėtų imtis veiksmų nutraukti tam užburtam ratui. Svarbu, kad tas maisto nesaugumas būtų išnaikintas. Nes juk yra žinoma, kad Afrikos šalis yra to šalis, kur gali būti užauginama daug grūdų išteklių. Svarbu, kad Afrika vystytų savo žemės ūkį, pirmiausia, siekdama prūpinti savo žmonės. Į pietus nuo Saharos esame 585 tūkstančiai žmonių ūkininkų, kurie galėtų dirbti. Pusė šiandien jų sėdi nevalgę. E, turime kurti žemės ūkių produktų rinką, turime kurti maisto saugumą vietoje nesaugumą. Būtent dėl to mes turime sakyti, kad visi žemės ūkiai, visose šalyse žemės ūkis vystosi pirmiausia judinamas atskirų šeimų. Būtent tas principas buvo pamintas Afrikoje ir dabar turime problemų. Pirmiausia, valstiečių pareiga yra pasirūpinti, kad šalies žmonės turėtų ką valgyti. Pirmiausia, jiems nėra būtina būti visur, bet žmogus, jis, nusprendęs gyventi ten, kur jis gyvena, turi pasirūpinti, kad turėtų pats ką valgyti ir kad galėtų maitinti kitus. Tad jokia pasaulio jėga neturėtų trukdyti žmonėms pasirinkti ūkininko amatą, gyventi žmogui, kur jis nori, auginti, ką jis nori. Niekas neturėtų prašyti pasaulyje subsidijų žemės ūkiui. Žmonės turėtų gyventi ten, kur jie nori, dirbti žemę ir gauti iš to pajamas. Dabar skundžiamasi tuo, kad žmonės neturi pinigų mokėti už maisto produktus. Kodėlgi miestiečiai sprendžia, kiek turi kainuoti maisto produktai? Neturėtų būti didelės maisto produktų kainos priežastimi sakyti, kad štai dabar afrikiečiai badaus. Ne, taip neturėtų būti. Ir trečias dalykas. Europa ir Afrika turi suprasti, kad žemės ūkio politikos, ar tai būtų naujoji bendra žemės ūkio politika ar kitos, turėtų atsižvelgti į egzistuojančius ekonominius projektus. Vartojimo besaikio sistema yra neįmanomas dalykas, nes jie negali remtis Europos ateitis ar Afrikos ateitis. Vartoti besaiko ir gaminti besaiko yra blogas pasirinkimas. Mes juk visi turime draugiškai kartu tvarkyti turimus pasaulio išteklius, jų švaistyti nevalia. Norėčiau pasakyti, kad labai gerbiu Europą. Ji toliau pažengusi negu Afrikos vyriausybės, kalbėdamos apie tą problematiką, dėl kurios diskutuojame ir šiandien. Europos ūkininkams taip pat reiškiu pagarbą, nes jie būtent pasakė Afrikos ūkininkams, kad mes visi kartu esame tos pačios grandinės grandelės, visi turime dirbti kartu. Ir galiausiai norėčiau, kad suprastume, kad visi esame to paties laivo įgula. Ir turime suprasti, kad gerbuvis Afrikoje ir gerbuvis Europoje pasitarnautų tam, kad būtų kuriamas bendras pasaulio gerbuvis. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymus, o dabar pradėsime diskusijas. E, ponas Bermanas prašė žodžio, prašau. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai staigiai man suteikėte žodį, tik kuklį ranką pakėliau. Turėčiau ponui Sisoko užduoti klausimą. Jūs žinote, kad piemenys Afrikoje yra klajokliai, E, jie klajoja dėl to, kad žemės labai skurdžios, vienoje vietoje negalima gyvulių per ilgai ganyti. Čia rytų Afrikos turiu galvoje piemenis. Tie regionai labai sausi arba pusiau sausi, negalima daug tenai išauginti rytų Afrikoje daug e, kultūrų. Ekonomiškai gyventi nelabai įmanoma, galima nebent išgyventi kažkaip. Bet vyriausybė tokį gyvenimo būdą niekina, nes vienintelis pripažįstamas gyvenimo būdas yra būti sesliam. Etijopijos ministras pirmininkas labai neseniai visą tai aiškiai išreiškė, pasakydamas, kad toks gyvenimo būdas yra senoviškas, jį reikia išrauti. Kaip manote, galima pakeisti Afrikos vyriausybių požiūrį į tokius žmonės. Jie juk negali e, vesti kitokio gyvenimo būdo. Jie tikrai nusipelno geresnio požiūrio į save. Ir kaip galima padaryti taip, kad ko gero e, tuos sausus regionus ar pusiau sausus regionus padaryti derlingesniais. Etijopijos vyriausybė, kaip, kaip to galėtų imtis? Ar dar koks nors narys norėtų užduoti klausimą? Madame Kritu. Pane Kritu. Uh, uh have... Ačiū už tai, kad atvykote. Aš norėčiau užduoti praktinį klausimą ponui Nabaro. Norėčiau paklausti apie tą specialią darbo grupę dėl pasaulinio apsirūpinimo maistu. Kaip mes galime užtikrinti, kad mm, paslaugos pasieks tuos galutinius naudos gavėjus? Nes mes ES iš tiesų neturime kažkokio konkretaus gero mechanizmo, kuris galėtų įvertinti, ar mm, parama pasiekia tinkamą žmogų ar pasiekia tuos labiausiai pažeidžiamus žmonės. Taigi norėčiau, kad jūs e, pasakytumėt mums daugiau apie tuos mechanizmus. Ačiū. Eh ben, je vais ouvrir la... Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems dalyviams. Ne, bet pirmiausiai žodis manėte Čarus. Haristo, geria, brodė. Dėkoju. Norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam teiginiui. Jeigu neremsime mažų ūkių gamybos, kai jie gamina žaliavas, tai tada problemos neišspręsime. Kitas dalykas, reikia technologijų, e, galimybių ir e, stebėsenos. Ir tai sakau, remdamasi savo pačio patirtimi. Toliau maistas, kai e, atvyksta į vietą, pastebime, kad jis labai blogos būklės, kai atidarome konteinerį, pamatome, kad tas konteineris, tame konteineryje viskas supuvė, viską reikia išmesti. Ačiū, sako pirmininkė, žodis kitiems dalyviams. Pirmiausia, pasisakydami prašome prisistatyti, kalbėkite trumpai, trim žmonėms skiriu dvi minutės, jeigu kas nors atsiras, bet ryte labai sunku visiems išsijudinti. Ponas Bove. Aš esu Žose Bovi. Europos parlamento žemės ūkio komiteto vicepirmininkas. Čia yra jungtinių tautų atstovui klausimas, girdėjau jo pasisakymą. Jis visiškai atitinka mano mintis, man labai buvo įdomu. Norėčiau paklausti, kaip atsitinka taip, kad jungtinės tautos taip gražiai kalba ir kad situacija tokia bjauri. Kažkas čia yra ne taip. Kažkokios e, didelės e, deklaracijos dėl teisių, dėl padėties ir pan, pan, e, pan, panašiai. Bet situacija nesikeičia. Ar čia yra kažkaip tai institucijų nesuderi, požiūrių nesuderinamumas, ar tiesiog dideli garsų žodžiai? Uh, kalbėjome apie Afriką, žinome, kad ten yra daug prieštarų ir kad PPO žemės ūkis yra daugeliui e, pasaulio e, ūkininkų tikra katastrofa. Ar galima imtis kažkokios tai iniciatyvos? Ir mano čia klausimas būtų susijęs su tarptautinė teisė, nes manau, kad būtent tarptautinė teisė turi šios klausimus spręsti. E, Tartautinė teisė yra visur pripažįstama, e, bet to neužtenka. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jungtinių tautų sekretoriatas nenumato e, įrašyti, kad e, maisto suverenumo klausimas yra esminis klausimas ir jisai gali apsaugoti tautas nuo skurdo, bado ir dempingo. Ponas Beman. Norėčiau užduoti papildomą klausimą ponui Nabaro. Norėčiau, kad jūs man patvirtintumėt, kad besivystančiose šalise žemės ūkis keičiasi. Dabar beveik pusė pasaulio žmonių gyvena miestuose, o e, į miestus žmonės buvo tiesiog priversti persikelti, todėl kad neišgyveno šūkininkavimo veiklos. O dabar atrodo situacija keičiasi, nes žmonės keliasi iš miestų į kaimus, todėl žemės ūkio perspektyvos yra išties puikios, geresnės negu anksčiau. Tad norėčiau išgirsti iš jūsų. Ar iš tiesų jūs suprantate, sudariusią situaciją. Vienas e, esu skaitęs knygą, kuriame kalbama apie Afrikos kontinento ateitį ir kur kalbama apie mm, perspektyvas. Prisiminkime 2008 metų maisto produktų krizę. Ji vis dar nepasibaigė, bet suteikia antrą šansą besivystančių šalių ūkininkams, nes taiga vyriausybė suprato, kad šalies ateitis priklauso e, ne tik tai tai, kaip yra suvaldomi socialiniai nerumumai miestuose, bet viskas taip pat priklauso ir nuo to, kaip yra užtikrinamas stabilus apsirūpinimas maistu prieinamomis kainomis. Taigi, maisto krize ir urbanizacijos vystimasis e, rodytų, kad keičiasi taip pat ir mūsų požiūris į žemės ūkį. Tad norėčiau, kad jūs pateiktumėt man paaiškinimą, e, ar aš iš tiesų esu teisus pristatydamas tokią situaciją, kad e, požiūris keičiasi ir kad tai suteikia labai daug galimybių. Ačiū. Euh, Ir paskutinis klausimas. Prisistatykite, ponia, atsiprašau, bet nepažįstu jūsų. Labai ačiū. Pone prisistatė, pasakė pavardę. Norėčiau užduoti klausimą dėl e, Afrikos importo, kuris konkuruoja su eksportu. Norėčiau pono Sisoko paklausti, kokia jo yra vizija dėl vakarų Afrikos vyriausybės numatytų priemonių 2008 metų kriziai įveikti dėl ryžių, pavyzdžiui, ir panašiai. Ar manote, kad situacija pagerėjo, ar vyriausybėms pavyko atgaivinti gamybą, ar e, visą tai ištiko nesėkmė? Ačiū, sako pirmininkė, dar kartą ponas Vegel, o tada uh, atsakymas. Znova fascinira naše srečanje in soočanje. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad na, mes dar kartą supratome, kad vis dėlto europiečiams Afrika yra nesuprantama. Ir galbūt nededame pakankamai pastangų, kad suprastume, kaip Afrika funkcionuoja, kokios yra Afrikos tautų tradicijos ir taip toliau. Ponas Nabaro, jūs pasakėte, kad reikalinga parama, reikalinga parama e, ūkininkams, kurie turėtų burtis į asociacijas. Na, man atrodo, kad šis klausimas yra labai aktualus, nes ir mes prieėmė išvados, kad kooperatyvai žemės ūkio srityje turi puikių perspektyvų. Be to, man atrodo, kad anksčiau tiems e, ūkininkų asociacijoms uh, kilo problemų dėl to, kad tokie, e, tokios struktūros buvo siejamos su komunizmo laikais sukurtais kolūkiais. Bet kuriuo atveju noriu paklausti, ar mes pakankamai dedame pastangų, kad padėtumėm Afrikai grįžti prie jos ištakų. Dabar dar kartą žodis pasisakantisiems. Pirmiausia, Ekspertai atsakys į klausimus. Pradėsime nuo pono Navaro. Dėkoju. Būtų puiku, jeigu kokį pusvalandį turėtume galimybę pusvalandį diskutuoti tais jūsų visais iškeltais klausimais. Deja, tai neįmanoma. Tada atsakysiu telegrafiniu tekstu ir atsiprašau jūsų iš anksto, jeigu nesulaukti tokių atsakymų, kokių norėtumėt. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į pono Bergmano įvadinės pastabas. Pastaruosius trejus metus mes tikrai suprantame, kad pagalba, vystomoji pagalba buvo akla e, ir neatsižvelgė į klajoklių piemenų poreikius, į klajoklinę žemdirbystės poreikius. Įvyko pasikeitimų tam tikrų. Žinome, kad rytų, e, Afriko, kad Afrikos kišulyje ir Saharos rytuose e, poreikiai yra kitokie. Žmonės išlaiko gyvulių bandas, jos turi mažesnį poveikį aplinkai negu e, vadinamoji sėslioji žemdirbystė. Visa tai E, apima taip pat ir požiūrį į gyvūnų sveikatą, taip pat matoma, kad yra ryšys tarp žmonių sveikatos ir gyvūnų sveikatos. Veterinarinė pagalba e, turėtų būti tinkamai e, teikiama, jai turėtų būti centrinis dėmesys skiriamas. Tai yra vieni iš svarbiausių dalykų. Manau, kad klajoklinė žemdirbystė ir klajokliai žemdirbiai e, nusipelno ypatingo dėmesio, nes būtent šie žmonės gali e, įrodyti, kad, gal, jų, kad e, šios žemdirbystės dėka galima kurti tvarias žemdirbystės sistemas. Kai kuriuose šalyse e, šiai žemdirbystės skiriamas reikiamas dėmesys, kai kuriuose ne. Ir aš Manau, kad parlamentarai taip pat gali vykdyti tam tikrą kampaniją, paremdami klajoklius žemdirbius, tuo atnešdami didelės naudos patiems žemdirbiams ir jų bendruomenėms. Darbo grupė, e, atsakysiu dabar poniai Kretų, ta aukšto lygio darbo grupė yra e, ta vieta, kur skiriamas didelis dėmesys atskaitomybei. Siekiama, kad maisto pagalba pasiektų tuos žmonės, kuriems jį reikalinga ir taip pat siekiama, kad būtų galima pagerinti e, maistą tų žmonių vietose. E, maisto pagalba yra dedama su pasaulio <clears throat> mai, maisto programos veiksmais. Somalija matėme tokią problemą. Ilgą laiką mes nebuvome tikri, kad maisto produktai pasieks tuos žmonės, kuriems ta pagalba reikalinga, kad ji nebus nusukta, nukreipta kitiems. Ir tai buvo svarbiausias dalykas. Mes siekiame tinkamai užmėgsti santykius su partneriai šalyse, kurios gauna maisto pagalbą. Mes turime suprasti, kad maisto pagalba yra teikiama už mokesčių mokėtojų pinigus. Iš jūsų šalių mokesčių mokėtojų pinigus. Tad labai svarbu, kad ta pagalba būtų teikama kuo tinkamiau. Atskaitomybė mums yra centrinis dalykas, esminis dalykas. Maisto pagalba turi būti teikiama taip, kad atnešama būtų žmonėms nauda ir kad būtų e, tinkamai užtikrinama galimybė žmonių patiems dirbti ir patiems apsirūpinti maisto produktais. Galėčiau pateikti ir specifinių tam tikrų pavyzdžių, kuriuos jūs minėjote. Dabar E, kito kolegos išklau, iškeltas klausimas. Jūs klausite apie maisto pagalbos kokybę. Ar mes pateikėme geros kokybės maisto? Jūs turėtumėte išgirdę, kad buvo pateikta netinkama pagalba ar netinkami produktai, turėtumėte mus įspėti, kad mes imtumės priemonių. Pone Bove, ačiū už jūsų klausimą, ačiū už įdomias pastabas apie tai, ką aš sakiau. Uh, Aš suprantu, kad jūs suprantate atsakymus į savo klausimą. Buvo iškelti tam tikri aspektai, tam tikri dalykai. Tad turėdamas atsakyti, galbūt kalbėsiu apie tos dalykus, kuriuos juos puikiai žinote. Jungtinės tautos yra didelė biurokratinė struktūra. Taip. Tačiau joms vadovauja vyriausybės. E, o ten yra daugiau negu 190 narių. Institucijoms dažnai vadovauja ministerijos iš tų e, mūsų vyriausybių paskirti žmonės. Ir egzistuoja tam tikro nenuoseklumo, tarp, dirbant tarp paskirų institucijų. Žmonės, kurie ateina dirbti iš prekybos organizacijų, žvelgia situaciją kitaip negu tie žmonės, kurie ateina dirbti žemės ūkio organizacijos, e, organizacijų ar humanitarinių organizacijų. Dėl to atsiranda toks įspūdis, kad mūsų institucijos e, tempia antklodai skirtingas pusės. Norėčiau pasakyti, kad nacionalinėse vyriausybėse kartais irgi nutinka taip, kad įvairios ministerijos tarpusavį nesutarė vienais ar kitais klausimais, ar turi skirtingus interesus paprasčiausiai. Mano darbo dalis yra kirsti kelią tokiems dalykams. 22 tos skirtingos jungtinių tautų dalis, mano tikslas yra, kad dirbtų kartu. Mes siekėme šioje srityje pasikeitimų. Norėčiau pasakyti, kad Paskalis Lemy pasaulio prekybos organizacijos vadovas buvo atvykęs čia ir pirmiausia, <clears throat> jis turėjo pripažinti, kad pasaulio prekybos organizacija turi dirbti daugiau padėdama tam tikroms pasaulio valstybėms, kalbant apie kvotas, apie muitų tarifus pirmiausia. Ir jis turėjo įtikinti pasaulio prekybos organizacijos narius prisimti atsakomybę ir ją prisimti rimtai. Tačiau kaip visada mes, biurokratai, dirbame ir veikiame politinėje aplinkoje. Ar situacija pasikeitė? Pirmiausia, žmogaus teisų vyriausiasis komisaras ir specialusis pranešėjas iš tikrųjų dabar daro žymiai didesnę įtaką maisto saugumo klausimams ir jų sprendimui. Galimybė apsirūpinti maistu tampa savaime suprantama teisė. Ir mūsų kolegos žmogaus teisų taryboje šį klausimą kelia visų rimtumu. Jūs, kaip parlamentarai, ta, ta, ten irgi galite turėti e, svarbę įtaką. Norėčiau paklausti, jų, jūsų paprašyti, rasti laiko spalio mėnesį atvykti į maisto saugumo komiteto posėdžius, nes vyks antrasis metinis susitikimas ir E, ten bus numatoma daug naujų dalykų, kad būtų galima pasiekti to skirtumo susijusiu su žemės ūkio paskirtimu, vandens valdysena, žemės derlingumo gerinimu ir panašiai. Ir bus kalbama apie tai, kaip užtikrinti maisto saugumą įvairiose pasaulio dalyse. Manau, kad daugelis ūkininkų atvyks ten dalyvauti, bus daug ūkininkų demonstracijų, susibūrimų. Ir Aš manau, kad tai būtų ta vieta, kur būtų galima kalbėti apie jūsų tikslus, apie ūkininkų siekius ir tikslus. Jeigu turėtumėte laiko, prašom atvykti. Grįžtu prie pono Bergmano klausimo. Ar žemės ūkio srityje atsiranda kažkokiu esminiu pasikeitimu? Norėčiau pasakyti, kad buvo padaryta didžiulių klaidų vykdant Europos žemės ūkio politiką per pastaruosius 50 metų žmonės paliko savo ūkius, vyko gyventi į miestus. Paskui buvo vykdomos programos, kad žmonės liktų ūkiuose. Tos programos kai kuriais atvejais buvo tikrai nesažiningos. Tačiau jūs teisingai sakote, kad žemės ūkio klausimai kyla vėl vis aštriau ir visos vyriausybės visose pasaulio žalyse e, nebegali to klausimo išvengti tie klausimai neišvengiamai iškylo, e, nes kalbama apie žemės ūkio politikos įtaką kitoms politikoms. Nes svarbu, kad būtų dirbama žemė, kad būtų išlaikomos e, gyvulių bandos. Ir krizė čia esminių dalykų, esminių pakeitimų nepadarė. Mes ir toliau turime remti smulkius ūkininkus, turime padėti jiems susitvarkyti su kylančia rizika, su nepastovomis kainomis, su ne, numa, neįmanomu nuspėti oru. Mes turime e, padaryti viską, kad jauni žmonės e, patra, e, jaustų patrauklumą žemės ūkio veiklai, kad jie taptų ūkininkais, kad rinktųsi šį gyvenimo kelią. Nes ūkininkavimas turėtų būti pozityvi aplinka. G20 pirmą kartą surengė žemės ūkio ministrų sustikimą ir šiais svarbiais klausimais diskutavo žemės ūkio ministrai didžiojo dvidešimtuko šalių. Žmonės turi suprasti, kad maistas ir žemės ūkis yra tie dalykai, kuriems privalu skirti didesnį dėmesį. Ūkininkai nori dirbti, ne mes turime sakyti jiems, ką jie turi daryti ir kaip. Mes turime jiems padėti, o netrukdyti. Tiesiog paskatinkite mus savo politiniais veiksmais būtent tą ir daryti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Perduodu žodį ponui Sizoko. Prašom laikytis pasisakymo laiko. Klausimai labai įdomus. Tenka padidinti dvigubai pasisakymo laiko, bet nesuspėsime, jeigu visi darysim tą patį. Pone Sizoko, prašom. Aš manau, kad klausimas dėl e, klajoklių piemenų, kaip jau sakiau, yra įdomus, bet e, Afrika išgyvena krizę dėl e, identiteto, dėl strategijos, dėl ekspertai, kurie dabar dirba Afrikoje, jie dažniausiai kilia iš kaimo, e, yra įsitikinę, kad mūsų kultūros yra arhaiškos ir kad mes turime lygiuotis į Europą. Bet jie. Ne, bet negalima išspręsti problemos su tais, kurie kalba ne taip, kaip turėtų kalbėti. Taigi jie lengia, rengia dokumentus, jie e, dirba su politikais ir dabar dėl to, kas turi finansuoti vysti, kaimo plėtrą. Fiziniai ir finansiniai e, ištekliai valstybėse, žmonių ištekliai yra pakankami tam problemams spręsti. O kaip galima, įsi, kaip galima įtikinti, kad kažkas kitas atvažiuos ir padės mums kažkaip tai susistatyti konkurencinę konkurencija. Mes negalime Europos prašyti taip mylėti Afriką ir padaryti ir padaryti taip, kad Afrika pralenktų Europą. Ne, Europa pati turi e, pasiekti atitinkamą lygį, turi deri, Afrika turi pati pasiekti atitinkamą lygį ir tada dėrėti su Europą. Dėl e, bove klausimo. Kai PPO buvo sukurta, Nusat iš karto buvo nustumtas į šalį, bet tai ir buvo vienintelė institucija, kur buvo galima mm, mūsų balsą mm, padaryti girdimu. Ir jeigu Afrika nesimobilizuos, jeigu jinai nepasidarys matoma e, darybose, mm, tai galima bus mus kaltinti tik tais pačius, nes mes nesirūpiname savo problemomis ir tikrai negalima tikėtis, kad kiti mūsų problemas jums ir išspręs. Vakarų Europos žemės ūkio politiką kuriant, Vakarų Afrikos mes e, nusprendėme, kad e, šeima yra to pagrindas, tos e, ir buvo pasirinktas pasaulio bankas strategijai kurti žemės ūkiją. Ir būtent tie, tos institucijos mus parklubdė. Mūsų valstybės negalėjo iš pasaulio banko pasiimti reikiamų lėšų, kad tvarkytų tas problemas. Tai kaip galima tikėtis kažkokių gerų rezultatų, jeigu negalima gerų idėjų finansuoti, savo gerų idėjų finansuoti. Mūsų politikoje visą laiką atsitinka taip, kad kažkas kitas turi pinigų atvežti, ekspertų atvežti, bet juk mes patys turime savo ekspertų, kurie dirba įvairiose organizacijose. Būtent čia Afrika ir yra silpna, būtent čia uh, valstiečiai turi kelti tokias problemas. Mes turime galimybių kurti savo strategiją, savo politiką, savo vizijas. sakysime, sakykime, OECD, EBPO. Mes susidurėme su tokia problema, kad ieškome iš kažkur tai ateinančių pinigų, nors e, negalime jų paskui panaudoti pagal paskirtį. Mes turime sutelkti jėgas ir veikti kartu, pasitenkindami tuo, ką turime, pasiskistydami vaidmenis atitinkamai ir tik tada kreiptis į kitus, nes būtent taip elgesi kiti, pakildami skrydžiui. Sakyti, štai ką. Kiekvienas regionas e, turi savo ypatim, ypatumų. Juk negalima e, sakyti, kad Amerikos ir Europos žemės ūkis panašus. Bet ir Afrika taip pat yra skirtingas regionas, taip pat turi savų ypatumų. Ir aš norėčiau Europos parlamentarų paklausti, Kaip organizuoti paritetinius parlament, susitikimus su AKR. Reikia, kad jūs atvyktumėte į vietą ir kad pasižiūrėtumėte, pasižiūrėtumėte kaip, sakykime, įvairių projektų įgyvendinime dalyvauja vietiniai. Negalima imti kažkokios tai temos ir laukti, kol kažkas tą temą pradės įgyvendinti, kol kažkas pradės teikti pagalbą. Visos paritetinės grupės turi dirbti vietoje, parlamentarai su AKR parla, e, nariais turi susitikti vietoje, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, e, kad e, būtų viskas aišku, ką veikia valstybės atstovai, ką veikia vietiniai atstovai ir panašiai. Ir diskusijos tada bus aiškesnės. Taigi tie milijonai, kuriuos norite paskirti Afrikoje, tuomet nukeliaus teisingesnė linkme, ponė pirmininkė. une minute. Alors, vous avez dit que vous voulez savoir ce qui s'est passé. Dar žodis. Kai miesto gyventojai nusprendė nuversti valstybių vadovus, aišku, kilo tam tikra panika. Pirmiausia, buvo atvertos sienos, kad prasidėtų masinis importas, buvo numatytos subsidijos ir daugelis šalių e, neturėjo subsidijų, bet jas įdėgė su konkrečiu tikslu. Tačiau, kai buvo rengiama žemės ūkio politika, buvo numatytas bendras muitų tarifas e, kartu su vakarų Afrikos e, valstybėmis. Ir tai buvo pats blogiausias tarifas. Vyko dėrybos po truputėlį, nes mūsų tarifas buvo labai nepalankus kartu su Nigerija. Paprašėme, kad pasienio šio paučio apsauga būtų sustiprinta. Tai buvo visai neblogas dalykas. E, žemės ūkio gamybai paskatinti. 50 procentų. Nuo 20 iki 50 procentų muitų tarifas buvo padidintas. Ir paskui valstybės, kurias modeliuoja Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas, sutrūkdė tai. Ir baigėsi tuo, kad muitų tarifas buvo, patik, pat, buvo nusmukdytas iki 30 procentų ribos. Ir iki šiol nevyksta to tarifo įtvirtinti. Tai štai kodėl nepavyko. Nes uh, buvo pasirinktas įsivežti tuos subsidijuojamus produktus. Regioninės rinkos buvo taip pat netinkamai saugomas, dėl to situacija yra tokia, kokia yra pirmininkė. Ačiū. Pone Eva Žoly, prašau. Aš manau, kad mes iškėlėme svarbiausias problemas, jas įvardinome, matome, kad uh, nesugebėjome pasaulyje išspręsti bado problemos, priešinkai nuo 2008 ši problema dar labiau paštrėjo. Nepaisant to, kad jungtinės tautos supranta, kokio masto yra ši problema, bado problema. Manau, yra ties laikas politikams imtis iniciatyvos. Mes negalim apsimesti, kad nematome tų naujai kylančių jėgų kad, nema, kad nematome, kokį poveikį turi spekulacija. Galėčiau paminėti tokį neįtikėtiną pavyzdį. Jūs turbūt prisimenate tas didžiulės sausras Rusijoje 2010 metais. Atsitiko taip, kad spekuliantai labai sukėlė kainas produktų produktų tuo met netrūko, tiesiog buvo paskelbta, kad jų tuoj trūks. Putinas įsikišo iš karto, e, išdraudamas eksportuoti kviečius, sakydamas, Genkor tuo met paminėjo, e, įgavo galimybę nesilaikyti kontraktų, nes būtų praradusi didžiulius pinigus. Tas sprendimas neeksportuoti Rusijos kviečių, tai buvo grinai dirbtinis sprendimas labai sukėlė kainas. Glencore tuo met uždirbo didžiulius pinigus e, ir neteko mokėti mokesčių nuo tų uždirbtų pinigų šiai organizacijai. Tai štai kokia yra pasaulio realybė. O 2010 metais grūdinių kultūrų buvo pakankamai, jų trūkumų jokio nebuvo jaučiama buvo aiškiai pasakyta, kad nėra noro kontroliuoti spekulaciją. Lygiai tą patį mes matome dėl spekulacijų susijusių su valstybės skola. Matau, kad kai kurios šalis labai kenčia dėl to. Tos valstybės tiesiog turi tam tikrų lūkesčių ir kyla klausimas, koks turėtų būti jėgų santykis tarp finansinių jėgų, politinių jėgų ir, ir suinteresuotų organizacijų. Mes matome, kad tas jėgų santykis yra iškreiptas. Mes kaip politikai turime šią problemą kelti, e, diskutuoti kartu su jumis, su žmonėmis, kurie dirbate šioje srityje, nes mes esame vieninteliai, kurie e, pagaliau nebenori užmerkti akių matydami šias problemas ir kurie norėtų jums padėti jas spręsti kai kalbame apie vystomąją pagalbą, apie Afrikos vaidmenį. Turime neužmiršti labai svarbaus dalyko. Mūsų pačių ateitis priklausys nuo tos ateities, kurią turės Afrika. Mūsų likimai yra glaudžiai susiję. Tad dabar pereisime prie antrojo apvalaus stalo diskusijų ir šią temą diskutuosime detaliau. Voilà, donc je prie les cinq... Pirmininkė, aš Kviečiu e, į prezidiumą kitus penkis kalbėtojus. Donc, nous allons maintenant aborder. Dabar dar dvi temos iš rezoliucijos, kurią buvo patvirtinta praeitą savaitę. E, žaliavų, spekulacija žaliavomis ir žemė užėmimas. Labai kontroversiškos diskusijos vyksta, nes interesai nevienodi. Dėl spekulacijos parlamentas savo rezoliucijoje paprašė komisijos valstybių ir G20 imtis konkrečių priemonių, e, kad būtų kovojama su spekulacija e, grūdais ir maisto produktais. Šitas klausimas, reguliavimo klausimas labai sudėtingas tiek politiškai, nes e, labai galingos politinė, grupės veikia. Techniškai taip pat sudėtingas, nes reikia reguliuoti finansinės transakcijas, riziką užsimtis E, ir e, šiandieną, kaip e, spekuliuojama, reikia kovoti su tuo. Šiandieną mes pasikvietėme du ekspertus. Ponas Pieras Žakė yra Prancūzijos vystimo agentūros vyriausiasis ekonomistas. Mm, 2011 metais sausį jis buvo pasiūstas prezidento į G20 e, konferenciją, kad e, būtų e, sprendžiami maisto produktų kilimo, kainų kilimo klausimai. Kitas ekspertas yra Mark Olivier Ermanas, jis atsakingas už ES ekonominio teisingumo saugumo politika inter, Oxfam International, e, kuri labai didelės kampanijos ėmėsi maisto saugumo klausimų, e, stengdamasi pažaboti spekulaciją. Tai yra viena iš pagrindinių temų, kaip tą spekulaciją pažaboti. Ponui Žaki žodis suteikiamas dešimčiai minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pakvietimą pasidalinti savo mintimis ir dalyvauti diskusijose. Dabar aš e, norėčiau papasakoti, kad man patikėta prezidento misija buvo susijusi su besivystančiomis šalimis ir jų e, rizika, su kuria susiduria dėl kainų kilimo, maisto, maisto produktų kainų e, kilimo srityje. Ne tiek dėl spekulacijos, kiek dėl rizikos. Bet to rizikos labai daug, ne tik tais dėl kainų kilimo rizika kyla. Ir aš norėčiau su jumis pasidalinti trimis dalykais, trimis mintimis. Pirma, norėčiau pasakyti, jog labai svarbu pereiti iš to pasaulio, kur mes tvarkome krizės, E, pasaulį, į pasaulį, e, kur e, imtumės tiesiog, na, profilaktikos, sakysime, kol dar tos krizės neįvyko. O krizę valdyti, tai reiškia valdyti tai, kas nebuvo numatyta, reikia valdyti labai greitai, imtis skubių sprendimų ir panašiai. Taigi viskas, kas susijęs su žemės ūkiu, su maisto produktų saugumu, E, tai dabar mes sprendžiame krizės e, kontekste, bet reikėtų tą krizę geriau imtis profilaktikos, kad ta krizė neįvyktų. Toliau e, dėl rizikos norėčiau pasisakyti. Rizika, rizikos labai daug visur vystimasis, tai yra numatymas ir reikėtų padaryti taip, kad besivystančių šalių E, valstiečiai suvaldytų, e, numatytų viską, nes Tai yra viena iš, tikrin, iš, iš centrinių temų. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau iškelti, tikrai nėra jokių stebuklingų sprendimų, nėra jokio gatavo instrumento, kurį galėtumėm pasitelkti ir kuris leistų mums apsisaugoti nuo visokiojopos rizikos. Reikia integruoto požiūrio, tas integruotas požiūris labai specifiškas, nes rizika yra ne vienoda visur pasaulyje, reikia labai daug darbo atlikti, įvairaus darbo ir įvairūs požiūris turi būti būti taikomas. Taigi e, dabar e, prie pirmo e, dalyko norėčiau apsistoti. Prie, ogi prie to, kad veikiame krizės metu, o ne prieš krizę, tai yra labai didelė problema susijusi maisto saugumu. Norėčiau priminti, kad ką tik tais buvo kalbama apie skaičius, kiek daug žmonių blogai maitinasi. Bet e, dar iki krizės e, saugumas ir maisto produktų kokybė e, buvo labai aštri problema. O krizė padarė taip, kad mes visi staiga atsibūdome. Labai gaila, kad anksčiau prieš tą krizę negalėjome imtis pakankamų priemonių, kad užtikrintumėm atsargų papildymą, gamybą E, žemės ūkio e, vystimą, kad tas žemės ūkis įgytų visą tai deramą svorį. Taigi, tarsi karas dabar vyksta ir dabar krizė yra tokia, kad mes kolektyviškai e, mokomės kaip e, investuoti į ateitį, o nesusitelkti vien tik tais ties trumpalaikėmis problemomis. O kalbant apie ateitį, reikia iš tiesų labai didinti žemės ūkio gamybą, reikia labai e, didinti logistiką, gerinti logistiką, kad žemės ūkio produktai būtų galimi išdalinti e, žmonėms laiku tada, kada jiems to reikia. E, kai, e, nes e, keičiasi demografinė situacija, klimatas keičiasi, gamtinės nelaimės vyksta, taigi reikia į viską atsižvelgti, kuriant žemės ūkio politikas. Investuojant į žemės ūkį reikia investuoti į tvarų žemės ūkį, atsižvelgti į aplinką, į klimato kaitą, bet taip pat reikia ir susitelkti ties logistika. Ponas Siloko minėjo apie, kalbėjo apie šval, švaistimą e, ir reikia padaryti taip, kad to švaistimo nebeliktų. Taigi, kaip pereiti prie, nuo krizės valdymo prie e, Mm, rizikos valdymo, labai svarbi tom tema, nepakankamai ją kalbame. Ir e, investuoti tai reiškia e, imtis rizikos, bet ėmėmės tos rizikos, kada galime viską išsianalizuoti, kada, galime, kada jaučiamės geriausiai apsisaugoję. Kita vertus, rizika yra nuolatos pasi, e, iškylantis dalykas, faktorius dėl spekuliavimo ir dėl žemės ūkio rinkų finansavimo norėčiau porą žodžių pasakyti. Tai yra labai svarbi tema, jai reikia skirti nemažai dėmesio e, ir e, norėčiau paraginti jūs atskirti spekulaciją, vadinamą spekulaciją ir spekuliantų e, elgesį. Man tai yra du skirtingi dalykai, nes spekulacija tai yra uh, E, e, susidaryti mintį apie ateitį. Mes visi spekuliuojame aktyviai arba pasyviai. O kovoti su spekulacija tai neturi labai didelės prasmės, nes žmogaus tai yra e, ypatybė lyginant su gyvūnijos pasauliu. Ir dabar kalbant apie riziką, apie tekstus, kuriuos skaitome šią temą, matome, kad E, galimybė galvoti apie ateitį vystant ekonomiką yra labai labai svarbus faktorius. Tai yra būtinas dalykas, o spekuliantų e, elgesys priklauso nuo įstatymų. Nespekulacija turi būti smerkiama, nes spekulacija vyksta uh, E, tokio, tokiuose įstatymų rėmuose, kurie nėra atitinkamai pritaikyti. Tad reikėtų pagalvoti apie įstatymus ir padaryti taip, kad spekuliantų vaidmuo pasitarnautų visuomeniai. Nes kai kuriuose srityse spekuliantai pasitarnauja visuomeniai, jie perka riziką ten, kur kiti nenori tos rizikos pirkti. Tad reikia e, ir valstiečiams padėti, juk valstiečiai irgi nori atsikratyti kai kurios rizikos. Ir tas spekuliavimo, spekuliavimo e, veikla turi būti nukreipta e, žmonių e, paslaugoms, sakykime, kad ir maisto produktų saugumui. Mes patys savo priešai kažkuria pra, e, prasme esame. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, Per vieną dieną įstatymų nesukursi ir nebusi patenkintas, jeigu taip ir padarysi. Tai yra labai ilgas procesas. Žmonės, veikėjai nuolatos randa būdų apeiti tuos įstatymus. Tad įstatymus reikia nuolatos atnaujinti. Problema yra ta, kad visą laiką įstatymų leidėjai vėluoja. Šalia šitos pastabos apie spekuliavimą ir rinką norėčiau pasakyti dar e, kai ką apie riziką, sakykime, apie kainas, nes kainų e, kilimo rizika visuomet yra net kai e, finansinės rinkos nebuvo taip labai išsivysčiusios, kainos nuolatos kildavo. Taigi ne vien tik tais kainų kilimo e, rizika kyla, valstiečiams kyla labai daug rizikos dėl infrastruktūros funkcionavimo, dėl lygų, dėl e, nedidelių galimybių sandėliuoti, dėl klimato, dėl kainų. Ir reikia integruoto požiūrio. Tik su integruotu požiūriu galėsime įgyvendinti geresnės ir vertingesnės mintis. Trečias dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad nėra, nauding, e, nėra vieningo instrumento ar stebuklingo sprendimo. E, kai kurią riziką galima numatyti, bet e, besivystančiose šalyse tą padaryti sunku kainų kilimą pažaboti kai kurių produktų atveju e, įmanoma, bet besivystančios šalis sakykime, e, ryžius, kai augina, tai gal ir galima kažką padaryti, bet tai nėra e, universalus sprendimas. Besivystančios šalis nepakankamai būna išvyščiusios savo institucinę sąrangą, E, jų gamintojai būna labai e, nedideli, nestambus, rizika vietinė dažniausia būna. Tad reikėtų pažiūrėti, kaip spręsti problemas vietiniu lygiu. Prieš siūlant kažkokius instrumentus reikėtų pasižiūrėti, kasgi ten vyksta. Pabaigti norėčiau tuo, kad Situacija šiandieną susiklošius yra unikali. Galbūt dėl krizės G20 pradėjo pagaliau kalbėti apie maisto saugą. Tai žinoma labai svarbu. Kaip sakė ponas Bove, kol kas esame tik kalbų stadijoje, kol kas, e, bet be šnekų nebus darbų. Buvo labai daug idėjų iškelta, kad būtų vystoma gamyba, investicijos. Antra mintis buvo tokia, kad e, reikia imtis kolektyvinio krizių valdymo, kad būtų išvengtos tokios problemos, kurios buvo paminėtos dabar dėl e, eksporto ribojimo ir dar dėl partnerystės buvo iškelta labai nemaž... E, įdomių idėjų. Aš manyčiau, kad partnerystė gali sukurti labai geros, gerą sinergiją e, sakykime, kai bendradarbiauja privatus ir valstybinis sektorius, labai daug pavyzdžių turime, e, kada tas bendradarbiavimas sėkmingas maisto produktų saugos klausimų, manau, kad tai irgi gali būti labai e, geras bendradarbiavimas. Ačiū, dabar ponas German, 10 minučių. Merci, <coughs> euh, merci, madame. Euh, Ačiū, poniai Žudį. By, um, Norėčiau pagirti mm, jūsų komiteto darbą, taip pat tai e, norėčiau pagirti ir tai, koks, kokios aukštos kokybės pranešimas buvo patvirtintas pereitą savaitę Europos parlamente. Per trumpą laiką aš norėsiu peržvelgti E, šiandien aptariamą temą ir konkrečiai e, norėčiau priminti, kad mes esame taip pat išplatinę ir mūsų prezentaciją e, raštu. Taigi, šiandieną pasaulis susiduria su nauja realybė susijusia su maisto produktų rinka. Maisto produktų rinka, joje matome labai didžiulį, didžiulius pokyčius. Štai matote schemas, kuriuose e, parodyta, kaip e, kito e, su maisto produktais susiję išvestiniai vertybiniai popieriai nuo 2005 metų iki dabar. Taigi buvo sudaryta keli milijardai sutarčių Bet šiuo atveju tai yra e, sutartys dėl ateities e, sandorių. Toliau e, taip pat neturėtume pamiršti OTC sutarčių kurios nėra registruotos ir jų skaičių mes tiesiog galime nuspėti. Ir tokiu atveju, tokių sandorių suma galėtų sudaryti kelis trilijonus eurų. Per pastarosius dešimt metų, kaip matote schemoje dešinėje, FAO maisto kainos indeksas labai kito. Per pastaruosius tris metus matome, kad yra, buvo susidariusi labai didelė maisto produktų kainų krizė. Turiu sutikti su tuo, ką pasakė ponas Žakė, kad rizika niekada nebuvo išnykusi, o spekulacija visada lydėjo žmogaus veiklą. E, na, ponia Žoli pareiškia, kad e, dabar labai keli milijo, milijardai žmonių e, neranda maisto, kuriuo galėtų e, prasimaitinti. Ir iš tiesų reikia imtis veiksmų, nes tokia situacija yra netoleruotina. Pone Žoli pasakė, kad maisto kainų didėjimas daugiausiai padaro žalos e, skurdžiausiams žmonėms. Jeigu jūs uždirbate 20 ar 30 eurų e, per valandą, vis tiek pastebėsite, kad jums jums daro įtaką maist, padidėjusios maisto kainos. O jeigu jūs uždirbate 20 eurų per mėnesį, tada e, jeigu, pavyzdžiui, e, gyvenate mieste, padidėjusios maisto produktų kainos gali lemti ir tai, ar jūs e, rinksitės maisto prekę parduotuvėje, ar verčiau išleisite vaiką į mokyklą. Maisto kainų e, padidėjimas taip pat e, lemia ir tai, kad keičiasi pačių skurdžiausių žmonių mytybos e, įpročiai. Na, mes neatsižvelgiame į diskusijas, kurios dabar vyksta tarp bankų ir kitų asmenų, kurie pasipelno iš augančios finansų rinkos. Iš kitos pusės e, vyksta diskusijų tarp akademikų, e, kurie teigia, kad iš tiesų egzistuoja sąsaja tarp e, spekulacijos ir maisto kainų kitimų. Na, to ryšio mes negalime nustatyti. Ir dėl tos priežasties mes manome, kad visų pirma reikia imtis daug priemonių, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas rinkoje. Dabar mm, porą minučių skirsiu išaiškinti tai problemai, kodėl dabar susidarė dabartinė situacija finansų rinkose. Taigi, visų pirma, e, finansų rinkos e, buvo nereguliuojamos. Ir e, geriausias to pavyzdys Junktinėse Amerikos valstijose, kur 2000, mm, nuo 2000 metų E, turėt, ne, nebuvo imtasi jokių veiksmų, kad būtų galima suvaldyti su žemės e, ūkio produktais e, susijusius išvestinius vertybinius popierius. Antras dalykas. Buvo sumažintos reguliuojančių agentūrų jėgos. Be to buvo leista prekiauti OTC sandoriais ir tokie sandoriai nebuvo visai prižiūrimi. Būtent tai ir sukėlė 2008 metų krizę. Bet dėl finansų e, rinkos krizės kilė, kilo dar didesnių problemų. Tai yra, e, kad angi pasitikėjimas finansų rinkomis sumažėjo, žmonės e, vėl nukreipė akis į žaliavinių medžiagų rinkas. Na, aš dabar nesileisiu į detalės e, dėl kai kurių dalykų, nes trūksta laiko. Turėčiau paminėti keletą dalykų, kad e, kalbant apie žaliavinės rinkas atsirado labai daug naujų rinkos e, žaidėjų pavyzdžiui, stambus investuotojai, e, kurie e, dešimt kartų padidino savo investicijas į žaliavinių rinkų, ka, į žaliavų kainas iki 2008 metų. Toliau m, mm, turėčiau paminėti dar vieną dalyką, tai yra taip vadinamus exchange traded funds, e, kurie leido sudaryti dažniau prekybos sandorius. Pavyzdžiui, turiu pasakyti, kad pereitais metais, 2008, atsiprašau, 2008 metais, kai kurių e, žalivinių medžiagų kainos būtent e, nukrito dėl tokių investicijų. Dabar e, labai svarbu, kad rinkos puikiai funkcionuotų, nes tai svarbu investuotojams, bankams ir kitiems žmonėms. Tačiau finansų e, rinkos labai įtakoja ir tai, kas vyksta žaliavų e, rinkose. Mm, pateiksiu keletą pavyzdžių, konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, mm, akademikai teigia, kad ne dėl spekuliuotojų elgesio susidaro e, pernelyk didelės žaliavų kainos. Antras dalykas maisto rinką ir kitų e, žaliavų rinkos yra tarpusavie susijusios, o anksčiau e, tas ryšys buvo silpnesnis arba jo nebuvo. Taigi dabar galima sakyti, kad maisto rinka yra daugiau susijusi su naftos rinka, o žinome, kad e, nafta tai yra finansų rinkose spekulacijos objektas. Uh, Toliau dar vienas dalykas. Tai yra, kad mm, netitinka dabarties kainos ir ateities kainos. Bei kai kada ateities kainos e, yra keliamos e, vertybiniais popieriais, kurie turėtų e, kaip tik tą kainos didėjimo riziką sumažinti. Mm, Pana Žakė, jeigu jūs norite uh, sukurti kažkokias priemonės, kurios padėtų besivystančiam šalims valdyti e, riziką, tai tos priemonės niekada nepasiteisins, jeigu rizika bus pernelyg aukšta. Taigi visų pirma, reikia sumažinti e, pačią riziką prieš galvojant, kaip panaudoti finansų mechanizmus besivystančiose e, e šalyse. Taigi, ko Oksam pageidauja? Mes norime, e, kad e, kiekvienam e, ateitis būtų šviesesnė. Tai yra, kad kiekvienas galėtų apsirūpinti maistu, kaip ir pasakė ponas Mamadu kad e, maži ūkininkai besivystančiose šalyse iš tiesų galėtų e, gaminti maisto produktus savo mm, piliečiams. Bet tuo pat metu turime nepamiršti, kad globali situacija taip pat įtakoja šiuos ūkininkus. Todėl jiems galėtų būti skirtos specialias priemonės, kurios turėtų būti efektyvios. Labai svarbu, kad būtų pagerintas skaidrumas rinkoje, pavyzdžiui, teikiant reguliarias ataskaitas apie sudarytus sandorius. Toliau antras dalykas. Reikėtų imtis veiksmų dėl OTC sandorių, kad jie būtų užskaitomi rinkose. Mm, Bet to, mm, na, diskusijų metu galėsiu sugrįžti prie tam tikrų dalykų susijusių su kainos ribojimu, e, pozicijų e, ribojimu. Mm, taip pat galėsiu pasisakyti ir apie tai, kad reikėtų e, mažinti pasyvios spekulacijos apraiškas ir taip toliau. Na ir paskutinė skaidrė. Taigi klausimas. Ar mes sugebėsime pasiekti rezultų, rezultatų? Matome, kad JAF šimtaisiais metais patvirtino Dodd-Frank Frank aktą, kuris dabar yra įgyvendinamas. 2009 metais ES ėmėsi įvairių iniciatyvų. Mm, tikiuosi, kad mm, prezidentas Sarkozy gyvendins savo e, į tikslus, kad spekulacija e, maisto produktais taptų svarbių klausimų G20 susitikime. Be to, dabar na, mes diskutuojame apie Europos rinkos infrastruktūros e, reglamentavimą. Tai yra susijęs su OTC sandoriais, kad jie taptų užskaitomi. E, Na, aš tikiuosi, kad Europos parlamentas sulauks greitai Europos komisijos pasiūlymo dėl mm, finansų rinkos e, reglamentavimo, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, nes e, didėjančios maisto kainos įtakoja gyvenimą milijonams žmonių pasaulyje. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį parlamentarams ir mm, visų pirma, ponė Keller. Thank you very much. Um, thank you. Dėkoju. Pranešimai buvo tikrai įdomus. Turėsiu netrukus išeiti, nes vyks balsavimas kitam komitete, tačiau prieš tai norėčiau tarti keletą žodžių dėl diskusijų. Pirmiausia, dėl to, ką sakė ponas Žakė. Jei aš teisingai supratau, jūs minėjote, kad mes turime gamybos kainas ir turime susitelkti prie to, kad maisto būtų gaminama daugiau. Aš nesutinku su tokia pozicija. Aš manau, kad mes, turim, mes neturime produkcijos krizės. Labiau yra maisto produktų paskirstimo krizė. Jūs um, teisingai minėjote, kad tai irgi turi įtakos. Tačiau manau, kad taip pat problema yra pajamos už maisto produktų kainas. Jeigu maisto produktų kainos auga, ūkininkai negauna pajamų irgi yra negerai. Dėl to kyla skurdo problemų, <clears throat> žmonės nuskursta dėl. dėl, dėl, dėl, dėl to, kad produktai yra brangus. Tačiau tai nereiškia, kad maisto trūksta dar kartą. Manau, kad spekulacija bent iš dalies yra susijusi su šia problema. Jūs sakote, kad mes visi spekuliuojame, bandome atspėti ateitį ir taip toliau ir panašiai. Tačiau spekulacija žemės ūkius ir tai yra kitokia. Anksčiau ūkininkai galbūt ir bandė spekuliuoti, bandydami apsidrausti nuo tam tikros rizikos, tačiau dabar spekuliuoja tie žmonės, kurie su žemės ūkiu neturi nieko bendra. <clears throat> Aš manau, kad skirtumas yra reikšmingas. Ir dėl to atsiranda daug problemų, dėl kurių šiame šiandien diskutuojame. Įdomu būtų išsiaiškinti, kaip jūs matote šią problemą. Jūs sakote, kad reikėtų pasi, spekuliaciją paversti tam tikrą paslaugą. Ar nežinau, kaip, ar jūs pritarėte Oxfam pasiūlymams. Na ir galiausiai spekulacija net jeigu būtų nedidelė problema, būtų problema, bet ji yra didelė problema. Ir be to, spekuliacija dirbtinai kūrė problemas. Tai ir, ir jis sukelia ir ilgalaikių problemų susijusių su žemdirbių pajamomis, su žmonių nuskurdinimu ir panašiai. <clears throat> Tai neturi nieko bendro su, uh, su audromis ar liūtimis ar sausromis E, jinai Tai yra, jie žaidžiama dirbtinai, siekiant dirbtinai sukelti problemas. Ir čia mes turėtume kalbėti apie pačią infrastruktūrą. Mes nekalbame vėlgi apie maisto produktų trūkumą. Dėkoju. Norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai manot. Pirmininkė, ačiū. Ponas Gerero prašė žodžių, prašom. <coughs> Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams, ponui Žakė ir ponui Herman Jie abu savo pasisakymuose minėjo didį dvidešimtuką. <clears throat> Turime galimybę pono e, Žakė daugiau informacijos klausti šią temą, nes jis yra Prancūzijos e, e, organizacinės komandos narys, kuris renks, kuris renks e, e, kanų susitikimą. E, be abejo, svarbu yra imtis reikiamų politinių veiksmų nuo pat pirmojo didžiojo dvidešimtuko sustikimo, nuo tada, kai prasidėjo krizė, buvo pasakyta daug gražių kalbų ir buvo maža veiksmų daugelis ryčių. Ir čia aš kalbu ne tik apie maisto produktus, kalbu ne tik apie mokesčių vengimą, kalbu ne tik apie finansų sistemos atsakomybę, <clears throat> kuri buvo padaryta e, sektoriui. Taigi, manyčiau, kad reikia politinės dinamikos didesnės. Matome, kad dabar tos politinės dinamikos dėja mašta. Galima būtų tikėtis, kad pirmininkaujanti Prancūzija tame rudens susitikime galbūt galėtų iškelti šį klausimą. Būtų galima grįžti prie 2008-2009 metų dinamikos. Tad norėčiau jūsų paklausti, nors neklausiu, kokia bus Prancūzijos strategija. Ar galėtumėte pasakyti, kokia bus Prancūzijos siūloma programa susijusi su vystimusi e, būsimojo 20-ko sustikimo metu? Norėčiau pasakyti, kad puiku yra tai, kad šioje komandoje, be kita ko, galima pamatyti ir prancūzų, prancūzijos bendradarbiavimo ir vystimosi komandos narius. Tai yra svarbus dalykai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Žodis poniai Cimer. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei beiden Sprechern dafür bedanken. Labai ačiū, taip pat norėčiau abiems pasisakiusiems padėkoti už tokius aiškus paaiškinimus. labai problematiška gilintis į detalės, kaip vyksta ta finansinė spekulacija. Mane visada stebino tai, kad komitetas visą laiką dirbo besigilindamas į detalės, kad e, neva nėra detalių, dėl brang, e, nesisėja brangimas ir ten visi kiti dalykai. Šiandieną pamatėme viską iš kito rakurso ir labai gerai, kad pamatėme, nes tokiu būdu matome, kad priežastis ir pasiekmė yra susiję dalykai. Galbūt reikėtų numatyti naujus santykius rinkoje, bet kol kas to nedaroma. Man būtų įdomu sužinoti, kokius konkrečius instrumentus galima numatyti. Žinoma, galima veikti per trumpalaikį laikotarpį, per vidurinės trukmės laikotarpį, e, bet labai svarbu išlaikyti komercinius e, terminus. Labai svarbu pagalvoti apie tai. Galbūt reikėtų dar nugalvoti, e, pagalvoti apie tai, kokios turėtų, galėtų būti kainų ribos. Ar galima numatyti tokį sprendimą, bent jau politinių lygmenių? Ar galima numatyti, kad bus veikiama kažkaip tai, e, kad, būtų, kad vyktų kažkoks pasikeitimas? Jei pasižiūrėsime į tai, kaip vyksta dėrybos, tai pamatysime, kad po 2008 Tos pačios procedūros e, tos vyksta, bet šiaip jau niekas neįvyko, niekas net nepajudėjo. Ir netgi atsidūrėme, atsidūrėme tiesiog pradinėje padėtėje. Jūs sakėte, ponė e, Žoly, kad e, apie porą milijardų žmonių nevalgo iki soties. Tai mano klausimas būtų toks, ką galima būtų padaryti. Kurgi ta politinė valia? Kaip galima viską įtakoti ir kaip mes iš tiesų galime numatyti kažkokius naujus instrumentus, kokius naujus instrumentus ir kaip tuos instrumentus iš tiesų pasitelkti, kad būtų padarytas kažkoks spaudimas ir kaip padaryti taip, kad mes dėrėtumės kažkaip tai kitaip. Ačiū, dabar žodis ponui Toje. Pone, atsiprašau, Toje. Norėčiau padėkoti pranešėjams ponui Pierre Žake, kuris pateikė labai įdomią analizę. Taip pat e, norėčiau e, paminėti ir tai, ką sakė kolega Cimer. Na, jūs sakote, kad reikia priimti teisės aktus ir e, tuose teisės aktuose reikėtų numatyti priemonės, kurios būtų skirtos situacijai spręsti. Norėčiau e, na, pagalvoti, pa, pakalbėti apie tuos teisės aktus, kuriuos jūs minėjote. Visų pirma, mes esame parengę rezoliuciją, sako, e, kurioje sakome, kad iš tiesų e, reikia teisės aktų, kurie reglamentuotų ne spekulaciją, bet spekuliantų veiklą. Spekuliantai turi veikti pagal tam tikras e, taisyklės. Taigi norėčiau sužinoti, ką mes galime padaryti daugiau kaip Europos parlamentas, kad e, priemonės, kurios buvo e, sukurtos riboti rizikai, kad jie neatsirastų. Kodėl tos priemonės uh, tapo naudingos galiausiai ne ūkininkams, bet kažkokioms e, trečiosiams e, šalims. Na, kaip mes visą tai pamatėme po 2008 metų krizės. Taigi, kalbant apie rizikos prevenciją, e, valdymą, tai negalima pritarti tam, kad rizika tampa objektu pačiu savaime ir kad na, pradedama uh, E, leisti vertybinius popierius ne tam, kad būtų apsisaugoma nuo galimos rizikos, bet pradedama spekuliuoti netgi pačią idėją biržose, kad ta rizika e, susidarys ar ne. Taigi norėčiau, kad jūs e, pakalbėtume daugiau apie tas taisyklės, kurios turėtų būti taikomos spekuliantų veiklai. Tai būtų man labai e, naudinga kaip e, teisėkuros proceso dalyviai. Ačiū. Ponas Navaro, prašom, jums teikiamas žodis. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, jungtinių tautų struktūros FAO ir EBPO atliko e, analizę dėl maisto produktų kainų kitimo 2008 metais. Ir mes e, prieėmė išvados, kad e, spekuliantų veikla iš tiesų ženkliai padidino maistų kainas. Mes laikomės nuomonės, kad šis klausimas yra itin aktualus. Taip pat mes turime omeny priemonės, kurios galėtų būti panaudotos. Puiku e, išgirsti politikus, kurie sako, kad nori veikti. Norėčiau įvardinti tris dalykus, kurie galėtų padėti e, jums kaip politikams. Visų pirma, reikėtų e, pažvelgti, kas įvyks G20 sustikime Kanuose. O kitas dalykas, kas atsitiks maisto apsirūpinimo komitete Romoje, kai bus aptariamas maisto produktų kainų kitimo klausimas. Labai svarbu, kad šiems dviems renginiams būtų skirta pakankamai dėmesio. Be to, e, Junktinių tautų e, generalinė asamblėja rengia e, atitinkamą rezoliuciją dėl maisto produktų kainų kitimo. Verta stebėti, kas atsitiks su šiuo, su šiuo teisės aktu, nes tokiu atveju galbūt galėtumėm e, toliau analizuoti e, šį klausimą tinkamai, tinkamų politinių lygmenių. Dėkoju. Vėl atiduodu žodį ekspertams, ponė Žakė. Jums žodis, kad galėtumėte atsakyti iškeltus klausimus. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo užduota daug klausimų pritariu daugeliu išsakytų dalykų. Norėčiau šį vietą patikslinti, ponė Keller. Be kita ko, paskelbė tokią analizę. Jis sakė, kad ne žemės ūkio produktų gamyba yra šiandien problema, o jų paskirstimas. Ir <clears throat> problema e, yra susijusi labiau su pajamų turėjimu įsigyti maisto produktų, o ne su produktų kiekiu apskritai. <clears throat> Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų reikia labai skubiai dirbti prie logistikos klausimų, prie maisto produktų paskirstikos klausimų, tačiau taip pat manau, kad yra tam tikras ryšys, ypač besivystystančiose šalise, tarp žemės ūkio gamybos ir pajamų. Tad šiandien yra labai svarbu vystyti ir didinti žemės ūkio produktų gamybą besivystančiose šalise. Žinome, kad privalu atsižvelgti į demografinio augimo perspektyvą, į uh, egzistuojančias problemas. Mes žinome, kad žemės ūkio gamybą privalu didinti. Man atrodo, jog yra labai svarbu nepamiršti štai ko. Jeigu mes laikome žemės ūkio gamybos didinimo strategijos, turime neužmiršti, kad žemės ūkį turime vystyti uh, tvariai, kitaip tariant, tinkamai vartoti žemę, ūkininkauti ekologiškai ir panašiai, ir svarbu atsižvelgti į logistikos, kaip jau buvo sakyta, problemas dėl spekulacijos. Aš negaliu nesutikti su tuo, kas buvo pasakyta. Pritariu Oxfam rekomendacijoms, grįšiu dar šiek tiek smulkiau prie šio dalyko, tačiau Oxfam siūlymai, man atrodo, visiškai priimtini. Norėjau pasakyti štai ką. Neprimkime ne, trumpalaikės diktatūros. Be abejo, žemės ūkio produktų kainos nepastovios dėl krizės, tačiau norėdami veikti, nešokim iš karto reguliuoti spekulacijos. Nes juk ir iki dabartinės krizės buvo nekarta taip, kad pasaulį siautėjo badas. Suprantama, E, spekulacijos per nelik didelis siautėjimas turi būti tramdomas, tačiau ieškokime pirmiausia ilgalaikių atsakymų į maisto saugos problem, problemą. Ne imkime pirštų baksnuoti to pikto spekulianto, dėl kurio neva ir kyla pasaulyje badas. Ir, kaip jau sakiau, nepamirškime, kad dėl kriz, iki krizės tų spekuliantų niekas pernelyg ir nepastebėdavo. Be abejo, rinkas reguliuoti reikia. Manau, kad čia turime nepamiršti dviejų svarbių krypčių. Pirmiausia, būtina įdėkti sertifikavimo sistemą. Ir rinkoje veikiantis operatoriai turėtų būti sertifikuoti ir sertifikuoti jie turėtų būti sertifikuojami nepriklausomos institucijos. Rinkoje neturėtų veikti tie ūkininkai ar, ar, ar veikėjai, kurie nieko bendro neturi su žemės ūkio veikla ar gamyba. Antra kryptis. Manau, kad yra būtina numatyti tam tikras ribas. Trečią klausimą uždavė ponas Gerero. Jis klausė apie didžiojo dvidešimtuko vaidmenį, kiek dvidešimt vaidmenį. Mano supratimu, šalis, kurios yra didesnės, svarbesnės, turėtų parengti bendrą politinę viziją. Tai padėtų sukurti papildomą dinamiką, kuri padėtų imtis veiksmų. Nemanau, kad didžiojo 20 vaidmuo yra veikti tiesiogiai. Manau, kad e, didžiojo dvidešimtuko vadovai neturi svertų, kad galėtų veikti tiesiogiai vienoje ar kitoje šalyje, nes tos šalis atskiros turi savo parlamentus, savo suinteresuotas organizacijas, e, turi savo vyriausybės ir kitas struktūras, ir veikti tokiam sąlygom yra sudėtinga. Tačiau aš manau, kad bendros vizijos turėjimas ir bendros lyderystės kūrimas galėtų padėti čia. Norėčiau prieiti prie tokio klausimo, kuris sukasi man galvoje ir kur norėčiau išsakyti tarp mūsų susirinkti yra nesunku ir nesunku nuspręsti, ką reikėtų padaryti. Tuo tarpu daug sunkiau yra nus, išsiaiškinti, o kodėl iki šiol nieko nebuvo padaryta. Ir aš manau, kad tas priežastis, jeigu suprastume, tai turėtume ir problemų sprendimo raktą. Be abejo, reikia tam tikro postumio, kad būtų dirbdam, dirbama kartu. To postumio kol kas dar nėra ir tai ir yra esminis klausimas. Manau, kad didysis 20-ukas galėtų atnešti daugiau politinio nuoseklumo, uh, galėtų pareikšti aiškę politinę poziciją šiuo klausimu ir čia aš manau, kad viskas turėtų būti gerai. Aš neįeinu į darybininkų grupę. Prezidentas e, vadovauja šiai darybiniai grupiai, nes jis vadovauja ir didžiojo 20-ko sustikimui šį kartą ir aš mačiau, kad yra tikrai sunku pradėti diskusijas, jas užmėgsti ir mačiau, koks didelis darbas yra dirbamas bendroms pozicijoms parengti. Tai yra tikrai didžiulis darbas ir daugelis jų tai žinote, kad iš pradžių ideologijos skirtingos, pozicijos skirtingos. Tad parengti bendrą deklaraciją, kuri turėtų konkretų turinį, yra labai nepaprastas dalykas. Galiausiai norėčiau grįžti prie ponios Toja klausimo. Pritariu tam, kad nereikia, kad rizika taptų savaime suprantamų dalykų. Aš manau, kad jeigu vystimosi projektus apgaubtume supratimu, kad besivystančios šalis yra trapios, kad e, valstiečių, tenykščių ūkininkų pozicija yra nestipri, daug kas pasikeistų. Mes dirbame su tomis šalimis neatsižvelgdami į jų trapumą. Daug primtų sprendimų rodo, kad skolos krizė yra susijusi su tomis šalimis, kurios yra trapios, kurios nukenčia nuo išorės tam tikrų smūgių, už kurios nėra pačios atsakingos. Tad manau, kad tų besivysančių šalių trapumas yra didžiausia problema ir aš manau, kad būtent čia reikėtų, šiam klausimui reikėtų skirti didžiausią dėmesį ir tuomet e, daugelį klausimų galėtume išspręsti. Pirmininkė dėkoju, ponui Herman žodis. Penkios minutės, prašom. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Yes, I would like to respond briefly to um, Aš atsakysiu į mm, ponų Cimer ir Toja klausimus. Aišku, Oksam pasisako už mm, tą išsamų požiūrį, o e, spekulacijos pažabojimas tai yra tik tai vienas iš e, to e, požiūrio dalis. Kalbant apie politinę valią ir priemonės, tai man atrodo, iki vakar buvome įsitikinę, kad situacija greitai pasikeis, kalbant apie skaidrumą e, rinkoje, bet žinau, kad viena šalis e, pasipriešino ES finansų rinkų e, reglamentavimo teisės aktui. Na, mums tas teisės aktas nelabai patinka dėl to, kad ten yra numatomos išimtis pensijų fondams ir panašiai. Bet kuriuo atveju šis teisės aktas, šis reglamentas užtikrins didesnį skaidrumą finansų rinkose ir užtikrins, kad nebiržinių finansų priemonių santoriai taip pat bus e, užskaitomi. Dabar, mm, na, užtikrinus geresnį e, rinkų reglamentavimą, mes matysime didesnį rinkų veiklą. E, komisija jau yra pažadėjusi peržiūrėti tam tikrus teisės aktus ir norėčiau, kad e, jūsų parlamento komitetas pateiktų savo nuomonę dėl tų dalykų, kai bus e, atlikta ta žadama Europos komisijos teisės aktų peržiūra. Dabar kokie dalykai mūsų nuomonė yra patys svarbiausi ir kurie turi būti užfiksuoti komisijos pasiūlymuose. Ir e, pagal mūsų informaciją neaišku, ar tie dalykai liks komisijos pasiūlymuose. Mums aktualu yra numatyti tam tikras e, pozicijų ribas. Ir e, dėja, e, į mūsų prašymą atlikti tą egzantę pozicijų ribų valdymą nėra atsižvelgta. Taigi, ko mes siekiame? Siekiame, kad e, tam tikros, e, e, tam tikros struktūros galėtų imtis veiksmų ad hoc pagrindų, nustačiusius, kad vyksta tam tikras nenaudingas spekuliacinis sandorius. Mm, tokiu atveju iš tiesų situacija būtų daug aiškesnė ir geresnė. Bet tam reikia, kad komisija e, patvirtintų, pasiūlytų teisės aktą, kuriame būtų numatytas tas egzante pozicijų ribų numatymas. Dar kartą noriu pasakyti, kad maistas nėra šiaip savo e, sandurio objektas. Nes, e, kaip buvo pasakyta, e, kai kuriems žmonėms tarkim, spekuliantams. Iš tiesų, maisto produktai yra tik tai žaliava, tai yra sandurio objektas. Bet man atrodo, e, vyriausybėms, valdžioms struktūroms maisto produktai turėtų būti visų pirma e, įtvirtinta kaip žmogaus teisė. Ir Dėl tos priežasties ir siūlau, kad būtų komisijos teisės aktų pasiūlymuose numatyta egzante pozicijų e, rizikų riba. Toliau dar vienas dalykas. Galbūt e, reikėtų uždrausti e, tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, pernelyg dažnus sandorius. Reikėtų uždrausti prekiauti biržose tam tikrais fondais. Na, be to reikėtų vengti išimčių reglamentuose, pavyzdžiui, išimčių, kurie taikomi tam tikriems mm, subjektams neteikti informacijos. Tokios išimtis yra nepateisinamos, jos ir atsirado dėl to, kad puikiai veikia lobistų grupės. Išimtis iš tiesų turi būti ribotos ir turėtų būti taikomos tik tai tiems e, e, subjektams, kuriems rizikos ribojimas yra pagrindinė jų komercinė veikla. Tačiau tikrai e, išimčių platesniam subjektų ratui nereikia. Taigi tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Dėkoju. Ačiū visiems. Tuo būdu baigiame antrąją, antrasias apalaus stalo diskusijas ir pereiname prie trečiųjų, kur kalbėsime apie investicijas ir žemės užgrobimą. Tai, tai yra mūsų apalaus stalo, antro stalo antrosios diskusijos. Žemės e, nusavinimas E, investicijų būdų besivystomuose šalyse. Be abejo, investicijos gali būti naudingas dalykas tiek vietos bendruomenėms, tiek investuotojams, tačiau dėja nėra taip, kad laimėtų abi pusės - pilietinės visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, E, žemdirbių organizacijos nuolatos praneša apie neigiamą to žemės užėmimo poveikį tiek žmogaus teisų požiūrių, tiek maisto saugumo požiūrių. Vietos bendruomenės ir vietose gyvenantys žmonės rizikuoja prarasti teisę į žemę, kurią turėjo ir perduodavo iš kartos į kartą. Tam <clears throat> Čia yra e, nauja besivystančiose šalise iškylanti problema. Aš su tuo susidūriau savo kelionių metu, kai keliavau į Malį, į Senegalą, į Etiopiją ir į kitas šalis. E, mes esame susirūpinę dėl šio, šio, šių neigiamų pasiekmių. Daugelis nacionalinių regioninių organizacijų ėmėsi iniciatyvų tam, kad būtų galima žemės, stambius žemės įsigimus tinkamai reguliuoti. Šiandien turime progą aptarti sąlygas ir taisyklės, kurias reikėtų įdėkti, kad šios užsienio investicijos iš tikrųjų nuosekliai atitiktų e, žmogaus teisę į maistą, e, kad tai atitiktų tvaraus vystimosi e, tikslus ir taip pat, kad būtų gerbiama šalių teisė į apsisprendimą. Norėčiau Jums pristatyti ponę Brau Endisdal. Uh, E, ji yra Malavio ambasadorė Briuselėje, yra dirbusi Afrikos Sąjungos komisijoje, nagrinėjo žemės ūkio klausimus, taip pat yra dirbusi FAO ir IFPRI. Tai norėčiau pristatyti taip pat Lorenzo Kotulą. Jis yra vyresnysis mokslininkas tarptautinė aplinkos saugos ir vystimos institute Junktinėje karalystėje. Jis atliko didelę studiją FAO ir FIDA užsakymu susijusios su investicijomis į žemę. Angus Selby yra Altima Partners direktorius. Tai yra investicijų agentūra įsikūrusi Londone, aktyviai veikianti žemės ūkio paskirties žemės rytyje. Neseniai su Altima Partners yra susijungusi finansų bendruomenė. E, jos tikslas yra remti valstiečius ir žemės ūkio gamybą naujai iškylančiose rinkose. Dabar Dešimčiai minučių norėčiau suteikti žodį poniai Ndisal. Merci beaucoup, euh, Madame Jolie. Labai ačiū, ponė Žoli. Investicijos į užsienio investicijos į žemės įsigijimą tapo sudėtinga tema, dažnai kontroversiška. Aš norėčiau vieną esminį signalą šiandien pasiūsti šios diskusijose. Ar Afrika imasi kokiu nors veiksmu šitame kontekste ir kokią atsakomybę prisėma, siekdama užtikrinti, kad užsienio investicijos į žemę nepakenks maisto saugumui ir kad užteks dar resursų išmaitinti savo šalių žmonės Aš išklausiau šio ryto pranešimus, labai įdomius svarbius pranešimus ir norėčiau pasakyti, kad Malavio prezidentas taip pat siunčia aišku signalą. Malavis dabar vadovauja e, Afrikos sąjungai per penkis metus, kitaip tariant, 2015-aisiais nebeliks, e, nebeturi būti žmonių, kurie mirsų, mirtų iš bado dėl nepakankamo maisto trūkumo ir kad niekas neturėtų Afrikoje vaikščioti tuščių skrandžių dėl to, kad negali e, nusipirkti maisto produkto. E, vadovų susikimas, kur susitiko valstybių ir vyriausybių vadovai, sutarė, kad svarbu užtikrinti maisto saugumą. Ir taip pat svarbu parengti suprantamą ir aiškę Afrikos šalių apsirūpinimo maistų programą. Buvo sustarta dėl štai kokių veiksmų. Veiksmų, kad Afrika galėtų tapti pasaulio maisto krepšeliu, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau tam reikia esminių investicijų į Afrikos žemės ūkį. Vėlgi teko kreiptis į valstybės Afrikos Sąjungos narės, kad jos kreiptų resursus iš šios sektoriaus vystimasi. Tačiau problema yra štai kokia, apie tai šiandien šnekame. Yra investicijos į žemę. Kodėl dabar matome augantį apetitą investuotų investuoti į žemę Afrikoje. Mes keliame nulatos klausimą. Ar investicijos į žemę Afrikoje išspręs šias problemas? Ar tikrai 2015-aisiais niekas nemirs iš bado, dėl nepakankamo maisto? Ar tikrai niekas nebevaikščios tuščių skrandžių? Ar tikrai Afrika taps pasaulio maisto krepšeliu? Faktas yra štai koks. Šios problemos, ko gero, ne, nebus visos įspręstos, nes kolega Kastela atliko studiją ir parodė, kad ko gero, iš tikrųjų, Afrikoje jaučiama tendencija investuoti į žemę. Padidėjo tokių projektų skaičius. E, žemės pirkimai, jos nuper, kiek jos nuperkama vienu metu, tie plotai auga. Tačiau IFAD ir FAO nurodė, kad 2004-aisiais 2,5 milijonai hektarų buvo nupirkta e, investuojant užsieniečiams. Tas pirkimas buvo padarytas penkiose šalyse. Tai yra toksai skaičius siekiantis iliustruoti, kas vyksta. O užsienio investicijos auga. Tai yra taip pat ir vietos investuotojų įsigyta žemė. Vėlgi, matome, kai auga pasiūla, auga paklausa. Galbūt galės e, kolega Kotula detaliau apie tai pakalbėti. Tačiau iškyla maisto saugumo problema. Yra tokių šalių, kur maisto paklausa egzistuoja, tačiau jo trūksta. Maistu apsirūpinama įvairios pagalbos būtų. Vietoj to kad gamintų pačios maistą kai kurios šalis e, tiesiog e, įsiveža maistą, o kai kurios užsienio įmonės taip pat mielai gamina maistą Afrikoje įgydamo žemę. Biokūras irgi yra aktuolus klausimas. Šyrit apie tai buvo šiek tiek užsiminta. Europos Sąjungoje 25 procentai žemės regis ketinama panaudoti biokūro gamybai. Yra teikiamos tam kažkokios finansinės paskatos. E, teikiamos finansinės paskatos ir pasitelkti atsinaujinančios energijos išteklius. Sakoma, kad neva biokūras yra pigiau už kitos rušies kūrą. Buvo paminėtas ir toks dalykas kaip spekulacija, kur, dėl kurios neva kyla maisto kainos ir taip toliau ir panašiai. Ir aš, kalbant apie maisto tiekimą, turiu paminėti kai kurias kai kurias tendencijas, nes auga maisto produktų pasiūla, jo įvežama. Malavija mūsų ekonomika augo ir mes maisto saugumą užsitikrinome nacionaliniu lygmeniu. Galiausiai iškyla vyriausybės pajamų klausimas. Afrikoje smulkus ūkininkai nepajėgia užtikrinti maisto saugumą ir jie turi sulaukti investicijų, nes jeigu pavyktų jiems gauti technologijas, jeigu jiems pavyktų įgyti reikiamų žinių, tai tuomet problema išsis, daugeliu atveju įsispręstų. Galiausiai yra sakoma, kad Afrikoje tik 5 procentai resursų yra skiriami žemės ūkiui. 3 procentai užsienio pagalbos yra tam skiriama. E, maisto nepakanka, turime importuoti. E, rizika čia yra didelė. Ir ši rizika, aišku, yra susijusi su disbalansu, derantis dėl maisto produktų info, e, importo. Sunku vietos bendruomenėms. Dėrybos vyksta neskaidriai, trūksa teisinių procesų ir mechanizmų sunku apginti vietos gamintojų teisės sunku apginti vietos bendruomenių interesus. Kodėl Afrikoje viskas yra taip? Vienas dalykas yra štai koks. Dėl žemės ūkio politikos buvo primtos taisyklės 2010 metais Afrikos sąjungos vadovų susitikime. Taigi šyrit Buvo kalbama apie tai, kad reikėtų, kad Afrikos valstybės prisimtų pačios atsakomybę ir galiausiai priimtas taisyklės imtų tinkamai įgyvendinti. Jos yra, jos buvo priimtos. Afrikos sąjungos valstybės turėtų atkreipti dėmesį į investicijas į žemę, jos turi pasinaudoti šią progą. Dabar esminis klausimas yra toks. kaip būtų galima tinkamai investuoti į žemę, užtikrinant tvarę plėtrą ir kaip neprarasti vietos bendruomenėms teisės turėti tą žemę. Afrikos sąjunga ir jungtinių tautų ekonominė sąjunga surengė aukšto lygio forumą dėl užsienio investicijų investicijų e, Afrikoje, kai tos investicijos yra susijusios su žemės įgymu. Šis renginys vyko Nairobija. Ten dalyvavo pilietinės visuomenės atstovai, valstybių ir vyriausybių atstovai, ūkininkų organizacijų atstovai, žmogaus teisų organizacijų atstovai, privataus sektoriaus atstovai ir kiti partneriai. Buvo patikinta, kad šios taisyklės yra svarbios, nes ten atsižvelgiama į investicijas siekiant didinti žemės ūkio produktyvumą. Tačiau svarbu, kad būtų tinkamai apgintos smulkių ūkininkų teisės. Ir išvadą galima būtų padaryti tokią. Mes sveikiname Europos Sąjungos, Europos parlamento rezoliuciją susijusią su žemės panaudojimu ir investicijomis. Turime įgyvendinti tas gairias, kurias priemė Afrikos sąjunga savo vadovų, valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime. Norėčiau pridurti štai ką. Tikimės, kad visą tai patys pasiekti prezidento Malavio tikslą, kad niekas neturėtų mirti Afrikoje dėl bado, dėl netinkamo maisto ir niekas neturėtų vaikščioti tuščių skrančių. Žmonėms tai būtų tikrai svarbus žingsnis pirmin. Dėkoju. Žodis ponui Kotula, 10 minučių. Visų pirma, norėčiau padėkoti komiteto nariams, kad e, leido dalyvauti e, šiuose viešuosiuose svarstymuose. Taip pat norėčiau pasveikinti komitetą su atliktų darbų, su patvirtinta rezoliucija. Aš dirbu tarptautinėje aplinkos ir vystimosi organizacijoje, kuri yra įsikūrusi Junktinėje karalystėje. Ir šiandieną kalbėsiu apie globalų žemės ieškojimą pirkimui. Yra apskaičiuota, kad e, per vienerius metus, nuo 2008 iki 2009 metų, yra įsigyta apie 60 milijonų hektarų žemės, kas atitiktų e, Ukrainos teritoriją. Na, e, dalis e, žymos, e, dalis žemių yra išnuomuota e, vyriausybių ilgalaikiam naudojimui. Daugiausiai investicijų pritraukė Etijopija, Mozambikas ir kitos Afrikos šalis. Na, dažnai yra kalbama apie žemės pirkimą, bet investuotojai daugiausiai nori gauti e, geriausią žemę ir todėl investuoja į malį e, konkrečiai į vieną šio šalies regioną, kur yra geriausios, tarkim, žemės ir irigacijos galimybės. Dabar dėl ko yra investuojama į žemės Afrikos kontinente. Todėl, kad tikimasi, kad e, dėl demografinio augimo kils e, maisto produktų kainos, keičiasi ir e, gyvenimo modeliai. Toliau vis daugiau dėmesio skiriama biodegalams. Ir E, šis klausimas ir įtin aktualus Europos Sąjungai. Be to, e, kai kurios e, įmonės įsigijo žemės, kad galėtų gauti už CO2 emisijas teikiamus kreditus. Kitas dalykas, įmonės investuoja į žemę, todėl kad tikisi, kad žemės kaina auks, be to, kad žemės derlingumas taip pat leis uždirbti nemažai. E, na, atrodytų, kad e, į Afrikos kontinentą daugiausiai investuoja Kinija, bet taip nėra. Todėl, kad e, žemė įsigyja daugeliu atveju E, vietos gyventojai. Be to, kalbant apie užsienio tiesioginės investicijas, tai daug investuotojų yra sulaukiama iš ES. Dabar ką tai reiškia šalims, kuriuose ta žemė yra parduodama? Yra galvojama, kad yra labai daug nedirbamos žemės Afrikos kontinente, tačiau taip toks požiūris yra klaidingas. Na, mm, dėl įvairių priežasčių. Todėl, kad pavyzdžiui, e, tam tikri žemės plotai buvo panaudojami e, tam tikrai vietos gyventojų veiklai. Parduodant didelius plotus yra paminamos vietos gyventojų teisės. Na, galbūt, tarkim, parduodant žemę, e, žmonės praranda vandens šaltinį ir panašiai. Toliau kitas dalykas. Na, tarkim, vietos žmonės sako, kad jų e, žemė priklauso jiems, tačiau tų teisių valdžios institucijos nepripažįsta. Ir, na, ir egzistuoja labai mažai e, saugiklių, kurie turėtų užtikrinti tos vietos gyventojų teisės. E, o kai deramasi dėl žemės pardavimo, tai vykdoma centralizuotai ir labai mažai kontraktų yra viešinami, neaišku, kokiamis sąlygomis buvo su jais dėrėtasi. Ir taip pat kyla ir kitų dalykų, kaip, pavyzdžiui, sudarytos sutartys yra įgyvendinamos praktikoje. Mes išanalizavome kai kurios sutartis, dėl, dėl kai kurių mm, komentarų neturime, tačiau kai kurios sutartis e, kelia abejonių. Pavyzdžiui, kai kurios sutartis yra tik tai iš dviejų puslapių ir ten nieko nesakoma apie tai, kaip, pavyzdžiui, žemės pardavimas įtakos vietos gyventojų gyvenimą. Taigi, daug yra kalbama apie tai, kad reikia investuoti į žemės ūkį. Ne, negalime to paneigti, ypač kalbant apie kai kurias šalis. Bet apie kokias investicijas mes kalbame? Man atrodo, kad investicijų kokybė yra tokia pati svarbi kaip investicijų kiekybė. Pastaraisiais e, trejais metais mes manome, kad e, parduodant žemės e, plotus užsieniečiams, mažai atvejų, kai vietos gyventojai iš to laimėtų. Reikia remti vietos e, ūkininkus. Mes, e, taip pat ir kitos organizacijos FAO, pastebėjome, kad trūksta šio dalyko. Na, labai svarbu kad viso šio proceso metu, tai yra prekiaujant valstybės žeme, dalyvautų vietos gyventojai. E, įvairios gamintojų organizacijos turi išsakyti savo nuomonę, pavyzdžiui, kai yra parduodama žemė. Pavyzdžiui, Malyje yra viena gamintojų organizacija, kuri labai aktyviai veikia. Taip pat e, yra tam tikrų tarptautinių e, procesų, kurie yra labai svarbus. Pavyzdžiui, FAO organizacija yra e, parengusi gairės dėl žemės valdymo ir šiuose gairėse yra atsižvelgiama į šiuos dalykus. Toliau norėčiau paminėti dar vieną procesą, tai yra e, iniciatyva dėl atsakingos investicijos į žemės ūkį. Taigi egzistuoja gairės valstybėms, investuotojams, norintiems investuoti į žemės ūkį, bet e, investuojant reikia atsižvelgti ir į iššūkius, kurie dėl to kyla vietos gyventojams. Taigi, reikėtų ko? Reikėtų padėti vietos gyventojams atremti šios iššūkius per teisės aktus, Be to, reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai, vietos ūkininkai galėtų apginti savo poreikius, priemant tam tikrus sprendimus. Svarbiausia yra užtikrinti ir tai, kad valstybės veikla parduodant žemę būtų taip pat kontroliuojama siekiant maksimalios naudos šaliai. Pabaigai. Na, iš tiesų, šioje srityje yra labai daug įsitikinimų. Pavyzdžiui, kad labai daug žemės, kurią būtų galima įsigyti, yra Afrikos kontinente. Bet m, mm, taip nėra. Ir tai yra pagrysta įrodymais. Be to reikėtų pagalvoti, kokie mechanizmai yra reikalingi, kad iš tų užsienio investicijų laimėtų ir vietos gyventojai. Taigi taip pat reikėtų ir stiprinti tos e, valstybės gebėjimus, e, kurioje tos investicijos vyksta, kad jį geriau kontroliuotų šis procesus. Ačiū. Žodis ponui Selby. Dešimt minučių. Uh, good morning. Uh... Labadiena visiems. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū komitetui suteikusią man galimybę šiandien čia pasisakyti ir apie privataus sektoriaus perspektyvas tarti keltą žodžių. Norėjau trumpai sureaguoti į rezoliuciją ir pranešimus. Norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad rezoliucija tikrai gina smulkių ūkininkų teisės. <clears throat> Taip pat manau, kad yra, teisingai yra skatinamas švelnus, jeigu taip galima sakyti, vystimasis. Aš jis reikalingas šiam sektoriui ir aš taip pat manau, kad ši rezoliucija yra taip pat pasisakanti už privataus sektoriaus pagalbą E, šiam mūsų aptariamam sektoriui. Aš pritariu tam, kad turi bendradarbiauti viešasis ir privatus sektorius šiame sektoriuje. Taip pat manyčiau, kad negalima atmesti privataus sektoriaus iniciatyvos imtis plataus ar stambaus ūkininkavimo. Norėčiau šiandien pasidalinti keletų minčių. Svarbiausios diskusijose štai dėl ko turime būti susirūpinę. Makro sektorius ir paklausa ir, ir, ir pasiūla yra tie dalykai, kur makro sektorius dominuoja. Manyčiau, kad tam yra ir pragmatiškų priežasčių. Manau, kad mes turėtume remti ir smulkius, ir stambius ūkininkus. Taip jau yra. Turime, mes remiame pagalbos iniciatyvas, bet švelnios pagalbos iniciatyvas. Mums reikia nepolarizuoti čia diskusijų, nes pernelik dažnai, pernelik triukšmingai kalbama apie tai, koks blogas yra stambaus ūkininkavimo sektorius ir sak, sakoma, kad smulkiai ūkininkai yra geriečiai, o tie stambieji blogiečiai. Aš manau, kad problema yra žymiai kompleksiškesnė, žymiai sudėtingesnė. Ir stambus ūkininkai nėra nei naivus, nei labai pavojingi. Ką mes darome? Keletas minčių apie tai. Aš dirbu vienam iš fondų, privačių fondų, kuris į žemės ūkio sektorių investuoja jau šešerius, septynerius pastaruosius metus. Mes investuojame įvairiuose žemynuose. Ir investuojame ne tam, kad išnaudotume vietos gamtos išteklius. Mes e, investuojame ten, kur daugiau trūksta įgūdžių, o ne kokiu nors kitų dalykų. 50-60 metų e, per tuos metus vyko daugybė pasikeitimų žemės ūkio srityje. Ir ES bei Junktinių valstybių subsidijų politika e, užkirto kelią daugeliu e, besivystančių rinkų žemės ūkio vystimuisi. Tai yra svarbus iššūkiai, nes kalbame apie žmonės, apie jų likimą, apie jų turto galiausiai likimą. Norėčiau pasidalinti mintimis apie tai, ką mes manome apie žemės ūkį. Mes sudarėme uh, E, tokias vadybininkų komandas atskiriams regionams ir dirbame su jais. Turime pasitelkę specialias priemonės, turime specialias komandas. Viena vertus yra teikiami praktiniai patarimai įgūdžiams formuoti ir mm, mes galime pasakyti, kad e, yra didžiulis skirtumas tarp gamintojų stambių ir smulkių Norėčiau priminti, kad žemės ūkis be kita ko yra mokslas ir menas tuo pat metu. Mūsų investicijos daugiausia yra skirtos pirmiausia e, individams, o tik paskui jos daromos siekiant įgydyti turto. Mes eksploatuojame apie milijoną hektarų žemės. Čia yra mūsų e, turtas, jūs jį galite matyti čia. Tik 20 procentų šios žemės eksploatuojamos iš tiesų priklauso mums. Visą kitą žemę mes nuomojame trumpalaikį ir ilgalaikį perspektyvą esame numatę. Ir galiu Jūs patikinti, kad mes iš vietos struktūros ar iš vietinių ūkininkų nuomojame tuos plotus. Ir jie mielai įsitraukia į mūsų veiklą. Galiausiai matome, kad investicijų 2-3 doleriai skiriami žmonėms nuo kiekvieno žemės vieneto, investuojama daugiau į žmonės negu į turtą. Patirtis rodo, kad mes turime 2,5 karto daugiau darbuotojų dabar, ne, lyginant su tuo, kiek jų buvo, kai kūrėme savo tinklą. Kitaip tariant, mūsų tinklas yra darbo vietas kuriantis tinklas. Mes turime apie tūkstantį pagal sutartis dirbančių žmonių. Taigi mūsų poveikis tiems įvairiems regionams, kalbant apie darbo vietas ir apie vietos verslininkų skatinimą, mūsų poveikis yra didžiulis. Kai dėl mūsų investicijų Afrikoje, kas yra būdinga šioms investicijoms? 200 tūkstančių hektarų žemės ten įsigijome. Apie tai jau yra skelbta. Mes pamažu įgyjome tos žemės plotus, derindami savo poziciją su vietos ūkininkais ir mes juos labai mielai įtraukėme į apsirūpinimo grandinę. Tai yra ūkiai orientuoti į vietos rinką. Tai nėra tie ūkiai, kurie yra orientuoti į žemės ūkio produktų eksportą. Kaipgi parodyti, kad mes supratom, kad žemės ūkį reikia investuoti pirmiausia užsimant vietos bendruomenėmis. O būtent tą rodo mūsų veiksmai, mes tą supratome. Manau, kad makro ūkius vystant visi labiau atsižvelgia į pasiūlą, paklausą ir panašiai, sakydami, mes galim pasakyti, kad per artimiausius 20-30 metų maisto produktų reikės daugiau kai dėl apsirūpinimo maisto produktais egzistuoja tam tikro netikrumo. Nesutinku su tuo, kad žemės ūkio produkcijos gamybos didinimas nėra svarbus klausimas. Aš manau kitaip. Mes turime taip pat kalbėti apie kitą dalyką, apie vandens trūkumą ir nesaugumo kylantį dėl to. <clears throat> Pietričių Azija, Indija yra tie regionai, kur jo trūksta ypatingai. Mes matėme, kad didėja stikinių gamtos nelaimių. Ir tai irgi yra susijęs su tuo, kaip mes tvarkėmės iki šiol. Bandyta buvo keisti upių tiekmę, buvo bandyta keisti prekybos politiką. Mm, žinome, kad dėl apsirūpinimo maisto produktais netikrumo yra tikrai labai daug. Turime tris alternatyvas susijusias su atsakymų į kylančius iššūkius, kaip mes bandėme pagerinti mes savo kininkavimą, mums stengiamės pagerinti valdymą. Antras, stengiamės įgyti papildomos žemės, kuri yra laisva, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje ar Pietų Afrikos, Pietinė Afrikos dalyje. E, ir galiausiai svarbu yra investuoti į technologijas, naujas technologijas. Ir man mūsų klausia, kokias technologijas reikėtų remti, o aš arba kokią iš tų trijų sričių svarbiausia remti. Aš sakau, kad jos visos trys yra svarbios. Prieš baigdama savo pasisakymą norėčiau iš praktikos pateikti pavyzdį, su kokiais iššūkiais susidurime smulkiojo okininkavimo srityje Smulkus ūkininkavimas nebus panacėja siekiant užtikrinti tinkamą apsirūpinimą maisto produktais jau rytoj. Mes <clears throat> bendradarbiavame su visais ūkininkais ir žinome, kad visiems ir smulkiems ir stambiems reikia, kad būtų kapitalo, kad būtų pakankamai vandens, kad būtų tinkamos sąlygos ūkininkauti, nes jie tik tada galės pagaminti reikiamą derlių ir pateikti jį rinkai. Svarbu, kad būtų tinkamos sąlygos tą derlių sandėliuoti, jį sutvarkyti. Ir galiausiai svarbu, kad užsibaigtų tas finansinis ciklas, kuris yra bet kurios žemės ūkio sistemos tvaraus vystimosi dalis. <clears throat> Tebelieka tam tikrų iššūkių šiam ciklui. Daug kalbama apie iššūkius susijusių su teisė į žemę, ypač pietinė Afrikos dalyje. Jau seniau ūkininkai šioje Afrikos dalyje turi problemų susijusių galimybę turėti žemės ir ją dirbti. Afrikos smulkieji ūkininkai e, yra palyginus geografiškai toli nuo tų vietų, kur yra e, svarbiausia jų produktų rinka. Būtent čia pirmiausia turime spręsti šią problemą. Būtent dėl to smulkėsims ūkininkams sunku yra spręsti savo produkcijos pardavimo problemas, galiausiai valdymo problemos, nes tas valdymas yra labai sudėtingas, brangus, besiriamantis kolonijų laikų politiką ir galiausiai rinką ir logistiką. Žinome, kad sunku yra rasti sandėliavimo vietų, transportas e, pervežimui yra labai brangus. Ir norėčiau pasakyti, kad šie iššūkiai e, yra labai dideli smulkėsiems ūkininkams. Nesakau, kad mes turėtume nerūpestingai žiūrėti į tai. Tiesiog turėtume pasakyti, kad stambus ūkininkai dažnai yra tas problemas jau įveikę. Ir turime dirbti ir su vienais, ir su kitais, jeigu norime tinkamai ateitie užtikrinti žemės, apsirūpinti žemės ūkio produktais. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponė Cimer. Ja, auch jetzt wieder recht herzlichen Dank an alle. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems trims ekspertams už jų pasisakymus. Labai daug peno apmąstymams ir diskusijoms dabar turime. Pirmiausia, ačiū už tai, kad papasakojote apie žemės grobimo atvejus, ačiū, kad e, užėmėte aiškias pozicijas šiuo klausimu. Man ypatingai įdomu pasirodė tai, kad ta 20 procentų subsidiją skiriame biokūrui. biokūro kultūrams Ir nustatyti labai gaila, kad kol kas e, energetikos strategijai nebuvo, e, strategijai nebuvo padaryta jokių vertinimo analizių ir kad nebuvo pasistumėta į priekį. Tačiau norėčiau dabar susitelkti ties e, paskutiniu pasisakymu. Manau, kad Iš visų diskusijų matyti, kad privačios įmonės turi labai daug kuo prisidėti sprendžiant e, maisto klausimą. Daugelis žmonių pasaulyje negyvena dideliuose miestuose. Čia turiu galvoje visų pirma besivystančią šalis kuriuose smulkus ūkininkai turi patys prasimaitinti. Maždaug 70 procentų darbo jėgos Afrikoje dirba nepriklausomai, siekdami patys išgyventi žemės ūkiai. Ir būtent šie smulkus ūkininkai ir miršta iš bado, nes jie nesugeba prasimintinti nei patys, nei išmaitinti savo šeimų. Manau, kad smulkus ūkininkas Afrikoje yra labai įprastas reiškinys ir tikrai sunku padaryti taip, kad būtų jie visi užimti kažkokiose tai didelėse įmonėse. Jie negali konkuruoti e, didelėse rinkose, jie tik tais patys geriausiu atveju gali prasimaitinti. Jeigu jie kažkokį tai turi perteklių, negali niekur e, e to pertekliaus parduoti, nes tos mažos įmonės, bent jau Afrikoje, tikrai neturi jokių šansų ginant su didelėmis. Jūs taip pat kalbėjote apie transportavimo sąlygas. Žinoma, kad problema labai aštri, nes negali tie ūkininkai savo produktų parduoti. Ir nemanau, kad išeitis būtų e, didelės įmonės. Reikia veikti taip, kad tie smulkus ūkininkai patys save išmaitintų, kad jie galėtų dirbti ir patys e, išsilaikyti savo nedideliuose ploteliuose. Tam tikrą rinkos žemės ūkio rinkos dalį reikia saugoti nuo aštrios konkurencinės kovos. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu ir taip pat norėčiau išgirsti, ką jūs manote apie privatų sektorių. Apskritai paėmus, aš asmeniškai nematau, kokiu problemu galėtų kelti privatus sektorius. Jei pasaulio aprūpinimo maisto produktais programa gali vykdyti kažkokius tai projektus dėka e, privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo, tai reikėtų dėl, į tai labai įsiklausyti. Kita vertus, kai kurios šalis negerbė savo finansinių įsipareigojimų, taigi labai būtų e, gerai išsiaiškinti, kaip su tokiomis šalimis dirbti, kokius produktus finansuoti, kokių ne. Savai aišku, kad visur turi būti privataus sektoriaus finansavimo dalis. Bet man esminis klausimas, kas kaip ir kada turi nuspręsti dėl tos paramos, dėl tų programų taikymo. Man atrodo, kad reikia nustatyti aiškės taisyklės partnerystiai. Bet čia jau yra valstybių narių atsakomybė ir manyčiau, kad pasauliniu mastu reikėtų spręsti tą e, problemą, nereikėtų užsimerkti tiesė, reikėtų būtinai e, spręsti, koks turi būti santykis tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Ačiū, sako pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį pati savo. E, norėčiau paklausti pono Satula, jūs pasakėte, kad visa eilė įmonių Europoje dirba pagal tuos kontraktus, tačiau sutartis, tačiau nepasakėte, kokios tai yra įmonės. Tad norėčiau sužinoti, kokios tai yra įmonės, kur yra tų įmonių būstinės. Ar galėjote patikrinti tų įmonių buhalteriją, taip pat norėčiau sužinoti, kiek mokesčių jos moka šalyse, kuriuose dirba. Ar jūs pastebėjote kokiu nors na, teigiamų dalykų, kad iš tų e, sandorių turėjo naudos e, žemę pardavusi šalis. Dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Stifelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad esu šiek tiek nustebusi dėl jūsų pasisakymo. Visą rytmetį išnekame, kad visi nori, leisti žemės ūkio darbuotojams, smulkiems žemės ūkio darbuotojams e, tapti savarankiškiams, ypatingai besivystančiose šalise, kad būtų gerbiamas jų gyvenimo būdas ir jų auginamos kultūros. O dabar jūs sakote visiškai priešingą dalyką. Ir visiškai netokią linkmę mes norime eiti, kaip čia dabar minite. Jūs ką tik tai sakėte, kad smulkus ūkininkai Ūkininkams smulkiems labai sunku priimti sprendimus. Labai sunku priimti sprendimus dėl žemės, tačiau kita vertus susidaro toks įspūdis, kad tiems e, smulkiems ūkininkams nepaliekama didesnių galimybių. Jie dažniausiai tampa darbininkais, o ne ūkininkais. Ir jeigu seksime jūsų samprotavimą, tai nesvarbu Afrika ar kitos besivystančios šalys, po keliarių metų bus valdomos amerikiečių, europiečių arba kinų. Ir kad e, tom šalims nebeliks daugiau jokių šansų. Taigi arba aš nelabai gerai supratau, kokią jūs politiką proteguojate, arba e, jūsų pasisakymas iš tiesų kelia man pagristų nuogastavimų ir klausimų. Taigi, ką Jūs manote apie tuos labai mažus ūkius, kuriuose dirba moterys visas, visas savo jėgas atiduodamos. Dar norėčiau, kad paaiškintumėte, kodėl kiekvieną dieną matome ir vaikų, ir suaugusių šimtų šimtus per dieną numirštančių. Pone Toja, žodis jums. Grazie, grazie molte. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams už tai, kad pasakė labai daug e, įdomių dalykų, įvardino ir įvairių iššūkių. E, pavyzdžiui, kaip turėtų būti panaudotas privatus kapitalas e, siekiant vietos lygmens didesnio vystimosi. Būtent tai mus daugiausiai mm, domina tai yra mažų ir vidutinių įmonių vystimasis. Todėl norėčiau apie tai pakalbėti. E, na, aš turėjau galimybių e, organizuoti konferencijas, kuriuose dalyvavo ponia Eva Žioly Ir tų konferencijų metu supratome, kad ir mes nesame šventieji Europoje. Kodėl? Todėl, kad įvairios įmonės e, įsigyja e, žemės Afrikos kontinente. Na dabar šis reiškinys visiems yra žinomas. Tiesiog e, norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Yra tiesa, kad e, derantis e, dėl tokių žemių pardavimo niekas neaišku. Ir dažnai e, valdžios institucijos slepia informaciją apie žemės pardavimą. Bet jeigu vietos gyventojai sukils dėl parduodamos žemės, nes paprastai juk e, valdžios institucijos ignoruoja ūkininkus parduoda, parduodant valdžios e, valstybės e, žemę. Aš esu susitikusi su akademikais, kurie pasakė, kad na, kai kuriais atvejais ta žemė parduodama ir sudarant tokias labai fiktyves sutartis, kurias sudaro tik tai du puslapiai. Todėl norėčiau akcentuoti didesnį vietos E, valdžios institucijų atsakomybę, o mes e, kaip ES iš tiesų turėtumėm padėti e, tiems gebėjimams vystytis. Nes jeigu yra noras, yra ir galimybių, kad tos investicijos į žemę būtų kuo galima geriau panaudotos. Taigi, į tai norėčiau atkreipti dėmesį. Be to, jūs paminėjote e, daug dalykų, daug e, procesų, iniciatyvų, e, Nairobija, konferencija ir taip toliau. Kitas klausimas, ar būtų galima bendradarbiauti su Europos parlamentu sprendžiančios klausimus? Nes e, tokiu atveju, na, mes suprastumėm, kokie klausimai yra patys svarbiausi. Be to, Italijoje, Milane, kitais E, metais bus organizuojama e, tarptautinė e, priekybos konferencija, kurioje bus taip pat kalbama apie apsirūpinimą maistu, taip pat galbūt būtų galima pakalbėti ir apie žemės įsigijimo klausimą. Galbūt ten galėtumėm pasakyti, kaip vietos bendruomenės galėtų geriausiai panaudoti užsienio investicijas į vietos žemę. Bet kuriuo atveju tokios iniciatyvos, kurias norėčiau pasiūlyti. Ačiū. Merci. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Navaro. Dvi minutės maksimumas pasisakymai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes laikomės tam tikrų principų jungtinių tautų sistemoje. Pirmiausia, kiekvienas ūkininkavimas yra verslas, ar tai būtų ūkininkavimas e, savo reikmėms, išgyvenimui, kai turima žemė iki dviejų hektarų siekia ar daugiau. <clears throat> Tam tikrų lygmenių mes tengiamės dirbti su vyriausybėmis ir ūkininkų organizacijomis, kad investuojama žemės ūkį būti daugiau. Tačiau Svarbiausias rūpinamės, kad smulkus ūkininkavimas išliktų kaip toks ir kad žmonės galėtų iš ūkininkavimo išgyventi. Privačios investicijos taip pat yra skatinamos dažniausiai vyriausybių, nes matoma yra, manoma kartais, kad stambėjai ūkiai padės tinkamai apsirūpinti maisto produktais. Riešutai, gėlės, e, žuvis e, yra tie produktai, kurie yra auginami daugiausia. <clears throat> Visiems jiems reikalinga infrastruktūra. Ūkininkai jungiasi į kooperatyvus, kad galėtų tinkamai dirbti konkurencingai ir kad galėtų bendradarbiauti su stambesnėmis kompanijomis. Mes matėme, kad vyriausybės e, Mozambiko ir Tanzanijos, Vietnamo ir Indonezijos vadovai ėmėsi iniciatyvos, kad būtų ypač skatinamas tokio pabudžio ūkininkavimas ir kad būtų skatinamas ekologiškas ūkininkavimas. Nepalo vyriausybė taip pat deda pasangą šią linkmę. Oxfam ir panašios organizacijos taip pat mielai imasi dalyvauti tokiuose partnerystėse. Čia mes turime privataus sektoriaus vaidmens nenuneikti. Tačiau turime skatinti etiškus žemės ūkio panaudojimo pavyzdžius ir neturime leisti, kad žemė būtų tiesiog užgrobiama, paliekant vietos gyventojus visiškais beteisiais. Valstybės vaidmuo yra užtikrinti, kad būtų galima smulkiems ūkininkams e, turėti žemėje dirbti ir kad galima būtų šalia žmonėms apsirūpinti maisto produktais. Dėkui. Merci. Euh. Dėkoju. Ponas Sovil, prašom. Merci, merci, Ačiū pirmininkė, aš atstovauju ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti, kad jeigu norime investuoti į žemės ūkį, tai svarbu turėti prieigą prie išteklių, prie žemės, prie vandens. E, kalbant apie žemę, komitete mes labai diskutavome e, tarp Europos ir besivystančių šalių pilietinių visuomenių. Jeigu mūsų pozicija turėtų būti apibendrinta šioje sityje, tai pasakytina, kad prioritetas turi būti suteikiamas mažų e, smulkių ūkininkų saugumui. Ir dabar vietinės bendruomenės ir gamintojų organizacijos nuo pat pradžių turi dalyvauti šiame procese. Jeigu kažkaip tai kitaip tada numatoma žemę panaudoti kitai paskirčiai. Mm, aš pasisakau štai dėl ko. Ar manote, kad e, gali būti vystoma e, skaidri žemės ūkio e, plotų politika taip veikiant lobi, lobizmui. Aišku, yra teigiamų iniciatyvų ir kaip galima tas iniciatyvas teigiamas išplėsti į kuo didesnį skaičių šalių, o tuo pačiu užtikrinti, kad į procesą įsijungtų kaip galima daugiau vietinių veikėjų. Ačiū. Dėkoju, ponas Isoko. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Žakės sakė ir aš norėčiau pratesti tą mintį. Reikėtų pagalvoti, kas šiandieną investuoja Afrikoje į žemės ūkį. Tik patys smulkus ūkininkai. Mes investuojame 85 procentus visko, imamės visos rizikos. Ir tas pagrindinis principas yra tai, kad per dešimt metų nemokama mokesčių ir gaminama eksportui, auginama eksportui. Taigi, jeigu galima suteikti tą dešimt metų, kada žmonės nemoka mokesčių ir tie, kurie nieko, e, tie, kurie investuoja kiekvieną dieną, tiems nieko nedaroma, tai tikrai neteisybė. Toliau, e, dėl ko reikėtų padirbėti, reikėtų susitelkti ties spekuliantų problema ir ties spekulacija. Kaip jūs sakė pona Šeki, tikrai sunku atskirti e, tai, kaip elgesi spekuliantai nuo pačios spekulacijos. Tačiau vis tik tais valstybės narės kažkokios kitos e, atsakomybės turėtų imti šalia reglamentacijos. Kaip galima suprasti, jeigu valstybė E, turi 70 procentų gyventojų e, kaime, jie augina medvilnę, e, daugiausia tai yra smulkus gyventojai pietuose, ten augina nanasus, kokavas ir panašiai. Jeigu mes galome, galime atremti konkurenciją šitoje srityje, tai kaip galima nepadaryti viso, visų likusių dalykus. Invest, investitoriai užgrobė mūsų žemės, bet tai juk vietiniai politikai viską organizuoja, galima viską su, sureguliuoti, galima tas e, problemas aiškiai iškelti ir tada tas problemas spręsti. Tikrai E, smulkus ūkininkai ne, neturi jokių problemų kažką tai augindami. Valstiečiai susiduria visur pasaulyje su panašiomis problemomis. Europa tai išsprendė per bendrą rinką, Amerika sprendžia kažkaip kitaip. Ne investitoriai turi spręsti tas problemas, nes šios problemos yra tokios problemos, kurios sprendžiamos viduje sukuriant viduje, šalies viduje, žemynų viduje sąlygas, kad darbas galėtų būti apmokamas ir nešti pajamas. Ne tik Europoje, visur tokios problemos yra ir šiandien apie tai, apie ką diskutuojame, tai nėra tikros problemos. Afrikos e, sąjunga tikrai puikų darbą atliko ir norėčiau pasakyti, kad dabar reikia padaryti taip, kad reikia pradėti gerbti e, žemės savininkų teises jų pačių žemėse. Su vietiniais pakankamai nediskutuojama ir tikrai nereikia kažkokiu tai privačių investitorių, kad investuotų Afrikoje ir paskui viską eksportuotų. Mes dėja e, stabdo uh, E, pirmininkė pasisakantį jį ir dabar suteikia žodį kitam kalbėtojui. Um, Na, kalbant apie e, žemės pardavimą, tai man atrodo, tiesiog yra e, bandoma sutaisyti sudarkytą sistemą Aš e, prisimenu, kad yra parengta ataskaita, kurioje buvo sakoma, kad e, na, vis dėlto reikėtų žengti e, žingsnį toliau, neapsiriboti tą žaliąją revoliuciją, todėl kad ji mm, nedavė tų norimų rezultatų. Todėl klausiu, kodėl mes vėl grįžtame prie to neteisingo modelio. Tai yra triumparegiška, jo reikia atsisakyti. Mes turime žinių, kad galėtumėm imtis kitokių veiksmų. Ir tai reikia akcentuoti. Na, dar kitas dalykas. Apkalbant apie naujas e, e institucijas skirtas e, E, naujiems e, tvaraus žemės ūkio modeliams kurti, kur yra institucijos, kurios apmokytų ūkininkams. Nereiškia, kad jeigu mama ar tėvas buvo ūkininkai ir pats būsi puikių ūkininkų, tiesiog reikalingos struktūros, kurios mokytų ūkininkus ūkininkavimo veiklos, nes jūs pasakėte, ūkininkavimas yra verslas, yra verslo veikla. Uh, Todėl trūksta tokių struktūrų ir jos yra būtinos siekiant e, pakeisti būdą taip, kaip pasaulis apsirūpina maistu. Ačiū. Merci. La... Dėkoju. Trumpai sureaguoti paprašysime poną Herman. Prašau. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Ponas Navaro paminėjo Oxfam. Norėčiau sakyti štai ką. Oxfam iš tikrųjų yra prisėmęs įsipareigojimus privataus sektoriaus atžvilgių ir stengiasi aiškinti, kaip privatus sektorius gali prisidėti prie pagalbos smulkiems ūkininkams, kaip juos įtraukti į maisto gamybos grandinę. Oxfam prioritetas yra e, smulkus ūkininkavimas. Norėčiau pasakyti, kad Oxfam dabar jau prieš dešimt dienų parengė pranešimą dėl žemių užgrobimo. Kalbam apie tai, kad buvo perkami didžiuliai žemės plotai angliškai, ispaniškai ir prancūziškai. Tas dokumentas egzistuoja ir realybė ten atspindėta yra gana tamsi. Ponas Navaro irgi minėjo, kad svarbu ieškoti bendrų sąlyčio taškų su privačiu sektoriumi. Tačiau privalu neužmiršti tos gana juodos realybės susijusios su žemių grobimu. Pirmininkė, dėkoju. Dar vienas aspektas, apie kurį yra nekalbama, tačiau kuris yra labai svarbus tose dėrybose, yra korupcijos aspektas ir institucijos silpnumo aspektas. Būtent dėl to dėrėtis yra labai sunku, subalansuotų tarybos sunkiai įmanomas. Matau, kad dar viena posėdžio dalyvė prašo žodžio, prašom minutę. Yeah, I'm Natalia Alonso from Oxfam International. I would like to put a question. Aš esu iš Oxfam International. Norėčiau užduoti klausimą pranešėjams. Mes sveikiname tai, ką Jūs pasakėte, kad e, dėl investicijų ne vienas ūkininkas neprarado savo žemės. Tai yra sveikintinas dalykas. Uh, nes e, Oxfam, taip pat ir kitos organizacijos yra surinkusios informaciją, kurios e, rodo, kad situacija yra kitokia. Pavyzdžiui, Ugandoje 20 e, tūkstančių žmonių turėjo palikti savo gyvenamą, gyvenamą vietą ir dabar dėl to yra iškelta byla teisme. Jūs kalbėjote apie smulkiuosius ūkininkus ir jų teisės į žemę. Ir dėl tos priežasties norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, kokiais standartais yra vadovaujamasi siekiant užtikrinti, kad e, maži ūkininkai bei ūkininkai, kurie užsiema e, ūkininkavimo prasinimo tikslais, kad jie neprarastų savo žemės bei pragyvenimo šaltinio, kai, tarkim, žemę perka kažkokią didelę įmonę. Ačiū. Pana Žakė, minutė. Merci. Dėkuoju. Norėjau paremti tai, ką sakė ponas Navaro. Žemės ūkis yra svarbiausiasis iš, privačiau, iš priva, visų, viso privataus sektoriaus. Vykdant viešąją politiką būtina to neužmiršti, būtina vykti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę. Šiandien matėme, kad kalbame ne apie privatų sektorių nukreipta prieš viešąjį, ne. Tiesiog manau, kad diskusijos vyksta gal šiek tiek kitaip negu turėtų. Noriu pritarti tam, ką sakė ponas Įsauko. Tikra viešoji politika turėtų būti nukreipta į tai, kad privati iniciatyva būtų nukreipta į pagalbą šiam sektoriu ir atvirkščiai. Manau, kad viešoji politika visuose sektoriuose turėtų keistis, skaitant ir mūsų šalis. Tad reikia vėl atkurti tus santykius tarp privataus ir viešojo sektoriaus, nes tai yra labai svarbus ir daug žadantis dalykas. Tai aišku, nereiškia, kad neįmanomos yra kažkokios klaidos, kad ir sąmoningi nuklydimai, tam privalu užkirsti kelią. Tačiau tai yra labai svarbu. Sakėme, kad kartais trūksta valstybių pačių veiklos e, savo piliečių atžvilgių. Tai rodo, kad dėja nesklandumų šis ir tie dar yra. Pirmininkė, ačiū dabar žodis ekspertams. Pradėsime nuo pono Selbiai, kuris turi ginti savo argumentus ir sureaguoti iškeltus klausimus. Labai trumpai prašyčiau. Um... Ačiū. Na, visų pirma, reikėtų priminti tai, ką aš norėjau pabrėžti savo pasisakymo metu. Tai yra, kad uh, diskusijos dabar vyksta įvairiais lygmenimis ir įvairiuose forumuose. Ir dažnai e, diskusijos yra pagrystos dviem pagrindiniais motyvais, kad smulkusis ūkininkas yra geras, o didysis blogas. Būtent e, ką aš norėjau pabrėžti savo pasisakymo pradžioje, kad reikia remti tiek smulkų, tiek didelį ūkį. Aš pasakiau, kad galbūt smulkiam ūkininkui reikia daugiau pagalbos ir paramos nei dideliam ūkininkui, bet remdami smulkų ūkininką negalime pamiršti stambaus ūkininko. Dabar dėl konkrečių komentarų. Norėčiau Jums pritim, pritarti tam, kad e, dauguma e, Afrikos gyventojų gyvena kaimo vietovėse ir daugiausiai problemų dėl apsirūpinimo maistu kyla kaimo vietovėse. Jeigu mes nieko nedarysime per artimiausius 20 metų, maisto apsirūpinimo problema kils ir miestuose. Ir e, iš tiesų po 20 metų, jeigu nieko nedarysime, kils labai daug problemų. Norėčiau pritarti Jums, ką Jūs pasakėte dėl antro dalyko, tai yra dėl privataus sektoriaus reglamentavimo. Na, aš savo pasisakymo metu norėjau atkreipti dėmesį iš tai, ką per pastaruosius 30 metų mes pamatėme, kad milijardai eurų buvo e, skirti valdžios institucijoms. Bet dėja e, nebuvo kažkokio aiškaus, e, skaidraus e, atskaitos proceso, kaip buvo panaudoti visi tie pinigai. Taigi tai norėčiau taip pat akcentuoti. Dabar tai, ką pasakė ponė Stifles. Na, greičiausiai visiškai nesuprato tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš tikrai nesakiau, kad reikia pamiršti smulkiuosius ūkininkus. Uh, Tiesiog pasakiau, kad e, žmonės, kurie užsiema e, smulkių ūkininkavimu kartą iš kartos Afrikos e, kontinente, susiduria su rimtomis problemomis. Pavyzdžiui, auginant grūdus kiekvieną sezoną kyla įvairi rizika. Jau savo pranešimo metu įvardinau, su kokiamis rizikomis E, žmogus susiduria. Todėl aš tiesiog norėčiau, norėjau savo pranešimų metu pateikti e, argumentų, kad reikalingas ne tik tai smulkus ūkininkas, bet ir tas stambus ūkininkas. Mm. Toliau kitas komentaras ką pasakė kolega iš jungtinių tautų. Taip, iš tiesų, reikia nubriežti tą demarkacinę e, liniją tarp atsakingų investicijų ir e, spekulacijų žeme. Mes matome Etijopijoje, Sudane, kad e, tūkstančiai hektarų žemės yra įsigijama, tačiau nieko su jie nedaroma. Todėl reikėtų atskirti tokius investuotojus nuo atsakingų investuotojų, kuriems e, kuriuos turime remti. Manęs prašo pabaigti, todėl atsakysiu į paskutinį uh, klausimą, kurį uždavė kolegė iš Oxfam. Uždavė e, puikų klausimą, nes uh, na, matėm, kad uh, Yra kai kurių šalių, kuriuose situacija iš tiesų nėra labai gera, bet yra na, ir kitokių pavyzdžių. Ir šiuo atveju e, galiu sakyti, kad mes e, iš tiesų skatiname atsakingą investavimą kartu su Pasaulio banku, su, kartu su FAO, e, kartu, kartu su kitomis organizacijomis. Na ir mes suprantame, kad Šis klausimas iš tiesų yra šiek tiek susijęs ir su politiniais dalykais, taigi dėkoju. Dabar suteikiu žodį ponui Kotula. Tris minutės. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau prie tos polarizuotos diskusijos grįžti. Diskusijos pirmiausia turėtų būti konstruktyvios mūsų aptarimais klausimais jos yra polarizuotos, ką darysi. Tačiau taip jau yra. Jeigu pažiūrėsime, ką mano žmonės besivystančiose šalise, tai dažniausiai pamatysime, kad egzistuoja didžiulis nepasitikėjimas dėl to, koks vaidmuo jiems yra skiriamas. Turime žvelgti į abi pusės ir nepamiršti ne vienos iš jų. Turime pasakyti, kad ir smulkus ūkininkai gali būti konkurencingi ir dirbti dinamiškai. Pavyzdžiui, Ganoje gal apie 60 tūkstančių ūkių dirba dinamiškai, ten dirba ir Britų kompanijų, auginama kakava, iš kurios gaminamas šokoladas ir taip pat riešutai, iššūkių tebe lieka daug. diskusijose kartais iškyla toks aspektas, neva, nekrei, siūloma nekreipti dėmesio į smulkiuosius ūkininkus. Daugelis vystimosi agentūrų kartais mėgsta tokios tendencijos laikytis. Kalbama taip pat apie privataus sektoriaus vaidmenį ne, sakoma, kad neva smulkus ūkiai netitinka dabartinių realijų, tuo tarpu smulkus ūkiai galėtų būti sėkmingai vystomi, jie galėtų būti aktyviau įtraukiami į žemės ūkio veiklą. Manyčiau, kad geriausia yra tokia praktika, kai vietos ūkininkai turi reikiamas teisės, kai žemė yra dirbama kad, kad ūkininkai nepatiria per nelik didelių išlaidų ir gali ūkininkauti tvariai. Taigi, manyčiau, kad vietos gyventojų, vietos ūkininkų interesų apsaugoti yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas. Dėl ES kompanijų įsitraukimo į besivystančių šalių žemės ūkį. Daug, jų yra daug, daugelis jų yra įsisteigusios ir veikiančios tose šalise. Jos augina tropinės kultūras, kai kurios yra dabar tik pradedančios veikti įmonės. Kai kurios iš tų įmonių dirba viešajame sektoriuje. Nereikėtų, manyčiau, čia įvardinti tų įmonių vienų girti, kitų peikti. Tiesiog reikia pasakyti, kad yra įmonių, kurios pasirašo sutartis ir turime paskui žiūrėti, kaip viskas vystysis, kaip bus mokamas darbo užmokestis ten dirbantiesiems ir kokią naudą turės šalis. Norėčiau pasakyti, kad ambicijų dažnai būna didelių, kartais pernelyg didelių, lūkesčių labai didelių ir ne viskas dėja pasiteisina. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Žodis trims minutėms poniai ambasadoriai. Poniai Nizal. Dėkoju. Trys dalykai. Pirmiausia, norėčiau paminėti Malavio pavyzdį. Tai yra šalis, kur veikia smulkus ūkininkai. Tačiau prieš šešetą metų viskas buvo kitaip. Vyriausybė diegia įvairias paskatas, kurių tikslas buvo padėti smulkėsiams ūkininkams. Buvo rengiamos įvairios tikslinės priemonės ir tuo būdu galėjo išgyventi ir patys smulkiausi ūkininkai, apie 1,6 milijonų jų. Ir mes matėme, kad tie žmonės atsistojankojo ir rado būdų eksportuoti savo produkciją. Tačiau privatus sektorius veikia taip pat Malavija gana aktyviai. E, žemės ūkis be abejo yra verslas. Dirbama kartu tarp privataus ir viešo sektoriaus. Tai štai tiek būtų pavyzdžio. Antra, už iššūkiai be abejo yra dideli smulkėsiams iššūkiams, nesvarbu turėti žemėm. Čia mes. E, egzistuoja tam tikra žemės nusavybės tvarka ir norėčiau pasakyti, kad Svarbu yra užtikrinti galimybę apsirūpinti maistu, tačiau investuojant galima e, numatyti tokias priemonės, kurios padės ūkininkams, nes pasinaudojant padienio ūkininkavimo sistemą taip pat galima daug ką nuveikti. E, nes tuomet galima tinkamai atsižvelgti ūkininko poreikius, tačiau, kaip jau sakiau, reikalinga turėti institucijas, reikiamus institucinius pajėgumus, kad būtų galima tinkamai tvarkyti žemės nusavybės reikalus. Kai vietos bendruomenės turi reikiamas teisės, kai jos tinkamai apgintos, tai tuomet vietos žmonės gali geriau dirbti ir apsirūpinti, patys ir aprūpinti kitus. Taip pat turi egzistuoti globalios iniciatyvos. Jų buvo, kalbėjome apie Oxfam, apie FAO iniciatyvas. Kalbant apie Afriką, reikėtų daugiau regioninių iniciatyvų. Šeši metai tokios iniciatyvos buvo vykdomos mano šalyje. Mes, jeigu būtume Afrikoje taikę tik globales iniciatyvas, tai turėtume nepamiršti regioninių iniciatyvų. Dažnai būna regioninės jau vykdomos iniciatyvos. Reikėtų tų globalių su regioninėmis nesupainioti. Dėkoju. Ačiū visiems pasisakiusiesiems taip pat pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams, kurie dirbo daugiau negu normalus posėdžio laikas. Laukiu visų 15 valandą. Dalyvaus mūsų posėdėje komisarai Čiolos ir Pibalks. Iki pasimatymo 15 valandą.